Okay, colleagues, good afternoon. Welcome again to. Kolegos, laba diena visiems susirinkusiems į popietinį posėdį. Pagal darbo tvarkė dabar vyks keitimasis nuomonės, nuomonėmis su Kipro užsienio reikalų ministre. Man labai malonu ją čia pasveikinti. Pone Kozakuma Markulis. Malonu Jūs čia matyti ir mes Linkime kuo geriausias kloties Kiprui pirmininkam ES metu. Mūsų laukia nemažai svarbių klausimų, kuriuos turėtų inicijuoti Kipras savo pirmininkavimo metu. Jie svarbus ES ateičiai, ypač diskusijos dėl daugiametės finansavimo programos. Ir kaip užsienio reikalų komitetas mes norime akcentuoti plėtros proceso testinumą Žinome, kad tai yra ir vienas iš jūsų e, Kipro pirmininkavimo prioritetų. Dabar suteiksiu Jums galimybę informuoti mus, pristatyti mums savo prioritetus, o paskui bus galimybė pasikeisti nuomonėmis su mūsų komiteto nariais. Taigi, ponė ministrė, žodis Jums. Thank you, Mr. Uh, chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Jums leidus pereisiu dabar prie savo gimtosios kalbos, o per klausimų ir atsakymų sesiją kalbėsiu kitą kalbą. Proedre, aksijotima meli. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, man didžiulė garbė dalyvauti jūsų posėdį, pradedant Kiprui pirmininkauti Europos Sąjungai. Čia, pasinaudodama šią galimybę Europos parlamente ir ypač jūsų komitete pristatyti mūsų pirmininkavimo prioritetus 2012 metų antram pusmečiui. Pirmiausia, norėčiau nurodyti, kiek svarbus mums kaip pirmininkaujančiai valstybėje Europos parlamentas. Mūsų tikslas - palaikyti nuolatinius kontaktus su parlamentu, nuolat bendradarbiauti. Taip atstovaujant tinkamai ES ir ES piliečių interesus. Kipras siunčia signalą siekti geresnės Europos. Iš dabartinės ekonominės krizės Europa turėtų išeiti sustiprėjusi ir sustiprinusi savo e, tarptautinį vaidmenį. Svarbu svarbiausias tikslas siekti geresnės Europos. Ginant ekonominės vertybės, žmogaus teisės, teisinę valstybę, o kita vertus svarbu parodyti, kad ES yra katalizatorius stiprinant taiką, stabilumą ir gerovę visame žemynė. Kipras kaip ES pirmininkaujanti valstybė siekia pažangos įvairiose srityse, pirmiausia, plėtros politikos srityje. Mūsų gairės, mūsų tikslas siekti nurodytų prioritetų ir pažangos. Mums labai svarbu, kad ES plėtra jokių būdų neužsibaigtų Kroatijos įstojimu 2013 metais. Dinamiškas procesas šis, ši, dinamika būti, ši dinamika turi būti pasinaudojama ir toliau. E, todėl būtina skatinti e, Europinę dimensinę vakarų Balkanų regione. Ir šis regionas mums vienas yra prioritetinis. Dėl Kroatijos mes manome, kad Kroatijos pasirengimas stojimui praėjo sklandžiai. Mes atidžiai stebėjome šį procesą, kaip buvo vykdomos komisijos rekomendacijos. Taip pat atidžiai išnagrinėjome komisijos follow-up pateiktą ataskaitą e, parlamentui ir tarybai. Mes Džiaugiamės, kad buvo pradėtos stojimo dėrybos ir norėtume pabrėžti, kad mes visiškai esame pasirengę siekti pažangos šioje srityje. Lygiai taip pat mums yra svarbu sprendimas suteikti Serbijai kandidatės statusą. Tai tokį sprendimą prieėmė 2012 metais taryba. Šis sprendimas aiškiai parodo Serbijos pasiektą pažangą vykdant vidaus reformas, taip pat bendradarbiavimo srityje su tarptautiniu baudžiamuoju e, teismu. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad mes esame pasirengę rūpestingai ir visokiojopai teikti pagalbą e, Serbijai, siekiant pradėti e, dėrybų dėl stojimų, žinoma, jei bus pateikta teigiama komisijos ataskaita. Siekiant teigiamų e, rezultatų labai svarbu tai, kad Serbijos vyriausybė, kuris bus sudaryta, kad ši vyriausybė nusekliai sieks europinių tikslų. Na, dėl Makedonijos. Kipras, kaip pirmininkaujantį valstybę, mano, kad e, pavadinimo problemos išsprendimas padarys galimas dėrybas dėl stojimo. Žinoma, tarybos pozicija kuria siekiama gerų kaimyninių santykių dėl Albanijos. Mes manome, kad didžiausias prioritetas turėtų būti teikiamas 12 svarbiausių prioritetų plėtros ir europiniai perspektyvai. Dėl Makedonijos turėtų būti tęsiamas proces. Svarbu, kad e, Europos žmogaus teisų sprendimas būtų įgyvendinamas, vykdomas. ES bus katalizatoriumi από το Κωσυφοπέδιο επιθυμώ να διαβεβαιώσω. Dėl Kosovo, nepaisant aiškios e, Kipro aiš... pozicijos šio klausimu, Kipras pirmininkavimo metu imsis objektyvių veiksmų. Ir gerbs kitų partnerių e, perspektyvas ir nuomonę. Mes darysime viską, kas yra mūsų jėgose, siekiant dinamiškų dėrybų su Islandija Islandija be jokios abejonės labai greitai daro pažangą nuo dėrybų pradžios. Dėl nepradėtų skir, skyrių, dėl teisinių, e, čia mes turime labai jautrių klausimų ir e, todėl reikia dėrėtis e, labai atsargiai. Mes esame pasirengę tapti gerų tarpininkų Mes sieksime rasti abiem pusėm tinkamus sprendimus, vadovaudamasi lygiateisiškumo principų dėl Turkijos. Dėl provokuojančios pozicijos e, dėl, dėl ganėtinai keblios Kipro pirmininkančio Kipro E, pozicijos šio klausimu. Mes stengsime objektyviai stebėti Turkijos e, dėrybas. Dėl stojimo Kipras pasirengęs viską vertinti objektyviai ir pragmatiškai. Mes laikysimės ES įprastų procedūrų ir praktikų, kurios taikomos visoms valstybėms kandidatėms. Mes, žinome, pasirengę bendradarbiauti su komisija dėl e, programos. Tai matyti iš 2011 metų Europos e, vadovų tarybos išvadų, nurodyti, nurodytos procedūros, jomis siekiama e, remti stojimo procesą. Pirmininkaujantis Kipras Be to, didelį dėmesį skiria šiam punktui. Mes siekiame priimti naują e, priartinimo mechanizmo priemonę. 2012 metų rugsėjo mėnesį, be to Kipras bus atsakingas už dėrybas vykstančias tarybose dėl e, plėtros ir mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, sieksime nusekliai tikslų suformuluoti subalansuotas išvadas, kurios aiškiai atspindės visų valstybių narių pozicijas dėl išorės veiksmų. Pirmininkaujantis Kipras yra pasirengęs glaudžiai bendradarbiauti su ES vadovų tarybos pirmininku ir parems aukščiausios įgaliotinės išorių, išorės veiksmų aukščiausios įgaliotinės e, politiką ir programas. Ir žinoma, to pačiu išorės veiksmų tarnybos veiklą. Be to, pirmininkaujantis Kipras parems e, išorės veiksmų tarnybos vadovę e, išorės veiksmų politikos srityje demokratijos procesus remiant pietų valstybių partnerius prad, bus pradėtas ekonomikos ir priekybos dialogas su šiuo regionu ir, e, žinoma, nagrinėjant tokius klausimus kaip mobilumas, migracija ir saugumas. E, Kipras darys viską, kad paremtų aukščiausios įgaliotinės veiksmus siekiant tikslų rytuose mes sieksime baigti dėrybas dėl finansinių priemonių išorės veiksmų srityje, dėl daugiametinės finansinės programos. Ji būtina tam, kad ES galėtų e, sėkmingai bendradarbiauti su savo partnerais. Europos parlamentas, žinoma, yra nuolatinis Kipro partneris. Kipras rems taip pat išorės veiksmų e, tarnybos vadovės e, veiksmus, derantys su strateginiais partneriais, taip pat skatinant ES santykių plėtrą su besivystančiomis valstybėmis. Norėčiau trumpai paminėti arabų pavasario valstybių įvykius. Kipras yra valstybė labiausiai nutolus į rytus nuo ES, palaikanti e, glaudžius santykius su Arabų pavasario valstybėmis, bet taip pat ir su Izraeliu. Šie santykiai mums ir toliau išlieka labai svarbus. Svarbu skatinti ir plėtoti ES poziciją e, šiame regione arabų pavasario įvykiai ir jų poveikis yra didžiulis, todėl būtina plėtoti bendradarbiavimą, stiprina demokratiją ir stabilumą šiame regione ir, žinoma, jų vidaus politiką. Arabų pavasario valstybių raida turės tiesioginį poveikį ES tiek migracijos, tiek ir ekonomikos srityje. Todėl uh, Mes palaikysime nuolatus, nuolatinius kontaktus su vyriausiai galiotinė išorės veiksmų e, srityje. Galiausiai norėčiau pabrėžti, dar kartą pabrėžti, kad mums ypač svarbu sustiprinti labai, svarbi, stip, labai svarbus stipresnis Europos parlamento vaidmuo. Mes žinome, kad pasiekti visų nurodytų tikslų, e, nurodytų programų įgyvendinimas. Jų sėkmė priklauso tik nuo sėkmingo bendradarbiajimo su Europos parlamentu, su Europos parlamento nariais. Galiu patikinti, kad mes padarysime viską, kad mūsų bendradarbiavimas būtų kuo sėkmingesnis. Dėkoju. Thank you very much, Madam Minister, for your personal commitment. Ačiū, ponė ministrė, už jūsų ir Kipro e, pasiryžimą siekti užsienio politikos tikslų ES, ypač plėtros srityje, kaiminystės politikos rytyje pietuose ir rytuose. Bet dabar norėčiau suteikti galimybę kolegoms išsakyti savo nuomonės, pasikeisti nuomonėmis su jumis. Ir pirmasis kalbės ponas Alfranka, prašau. E, Ačiū, pirmininkė. Ministrė, malonu Jūs čia matyti mūsų komitete. Noriu padėkoti EPP frakcijos vardu už jūsų vizitą ir, noriu, ir palinkėti visokiojo pasiekmės jums pirmininkavimo metu. Noriu pasakyti, kad jūsų įžanginės pastabos mane tikrai nudžiugino, nes jūs akcentavote Europos parlamento kaip vieno iš įstatymų leidybos, vienos leidybų institucijos vaidmenį. Aš tikiuosi, jūs tuo nebandėte mums įsiteikti, bet norėjote tai būtent pasakyti ir žiūrėjau, kad jūs pradedate darbą to, tokiais žodžiais. Tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, yra labai svarbu šiuo metu, tai e, turi tekos mūsų projektams, tai svarbu visiems. Ir Kiprui aktualu yra sutelkti tai, kas vyksta Europos Sąjungoje. Kalbant apie išorinį matmenį, e, Jūs minėjote vyriausiai galioti, nekalbėjote apie plėtrą šiame kontekste. Jūs kalbėjote ir apie pragmatizmą. Ir kalbant apie tai, kal... vertinant santykius su Turkija, norėčiau paklausti jūsų, kokia kokiu, kokio požiūrio jūs laikotės? Ar jūs palaikote Europos komisijos sieki pasiekti pažangos e, stojimo darybose su Turkija? Ar palaikote tą siekį ar ne? Tai būtų pozityvus signalas. Jūs minėjote ir Juotkalnyje, tai taip pat įdomu, bet noriu paklausti, žinoma, apie Makedoniją, nes Makedonija neturi diplomatinių santykių su Kipru. Noriu paklausti, ar per pusmetį pirmininkavimo jūs rengėtės oficialiai užmėgsti ryšių su ta valstybė, nors aš suprantu, kad pavadinimo, valstybės pavadinimo klausimas yra sudėtingas. Galbūt galima būtų rasti kažkokią formuluotę, kažkokį būdą, kaip kreiptis į tą valstybę ir pradėti kalbėtis. Ir galiausiai, ministrė, mes suprantame, kad Kipras pirmininkavimo metu ir vyriausiai galiotinėms ypatingų pastangų kaiminystės politikoje. Jūs minėjote pietų, pietinę kaiminystę, bet noriu žinoti, kokia yra jūsų nuomonė apie Siriją ir Egiptą, nes tai yra aktualu mums, ES, ir tai yra klausimas rūpintis mūsų piliečiams šiuo metu. Pirmininkas, ačiū ponė Salafranka, toliau žodis poniai Kopai. Siramuna Kalusoriso, Stinė Pitropima. Dėkoju, aš taip pat sveikinu Jūs atvykus į mūsų komiteto posėdį, gerbiamą užsienio reikalų ministrę, linkiu Jums sėkmės pirmininkavimo metu. Aš žinau, kad Jūs puikiai pasirinkėte šiam pirmininkavimui ir Jūsų pirmininkavimas bus tikrai sėkmingas. Na, jūs nurodėte didžiulius iššūkius, su kuriais reiks susidoroti. Šiuo metu yra labai daug aktualių ir svarbių temų tiek mūsų regione, tiek ir globalinė prasme. Jūs kalbėjote apie plėtrą, nurodėte tai kaip vieną iš savo prioritetų. Ir mes pritarėme jums šio klausimu, mums taip pat vienas iš prioritetų Norėčiau jūsų paklausti. Norėčiau paklausti dėl um, krizės artimuosiuose rytuose ir Sirijoje. Jūs kalbėjote apie pietų kaiminystės politiką, apie savo problemas, apie Palestiną. Tačiau Europos Sąjunga turi aiškiai atsakyti duoti aišku signalą dėl e, pastarųjų dienų įvykių Sirijoje. Taip pat e, ta istorija su Turkijos e, lėktuvu iš tiesų čia tvyro didžiulė įtampa. Žinoma, labai svarbu palaikyti draugiškus santykius. Svarbu numatyti patikimą partnerį šiame regione ir norėčiau sužinoti Jūsų nuomonę. Ačiū. O dabar, pažeidamas frakcijų tvarką, suteiksiu žodį ponui Mairiui, nes po to jis turės pirmininkauti šiam posėdžiui. Ačiū, ponė pirmininkė, ir sveikinu Jūs, ponė e, ministrė Markulis. Aš noriu palinkėti geriausios kloties Jums ir Jūsų vyriausybė per šį pusmetį, kai e, tarybai pirmininkaus Kipras. Manau, kad Jūsų pareiškimai apie plėtros politiką yra labai protingi. Bet pirmiausia, noriu pasakyti, kad visiškai pritariu jūsų vyriausybės minčiai, nes tai yra ir mano vyriausybės, Ispanijos vyriausybės mintis, nepripaž... E, suformuluoti aiškę poziciją dėl Kosovo nepripažinimo. Jeigu pripažintume Kosovą, pažeistume uh, E, tarptautinę teisę, jungtinių tautų hartiją ir panašiai. Mes turime labai griežtai e, visais savo veiksmais laikytis tarptautinės teisės. O dėl pragmatizmo, apie kurį jūs kalbėjote, dėl Turkijos ir dėl Kipro pirmininkavimo sunkumų. Nepaisant e, visų pastangų, reikėtų pagalvoti, kad Turkija anksčiau ar vėliau gali tapti ES nare, jeigu ji sugebės patenkinti visus reikalavimus. Bet aš suprantu jūsų pragmatiškumą. Turkija užima e, savo e, kariuomenę e, jūsų salos šiaurinę dalį. Tokia okupacija yra nepriimtina nie kaip, nei pagal jūsų nacionalinę teisę, nei pagal tarptautinę teisę. E, Mūsų frakcijos pozicija yra labai aiški. Manome, kad Turkija turi išvesti kariuomenę iš Kipro šiaurinės dalies ir e, užbaigti salos okupaciją. Be to, tu, taip būtų leidžiama amžiams suvienyti Kipro Respubliką. Aš žinau, kad e, anksčiau kalbėję kolegos minėjo Siriją, o aš norėčiau pateikti klausimą dėl Palestinos kaip jūs ketinate elgtis dėl Palestinos per artimiausius šešis mėnesius? Ar tai bus jūsų prioritetas? Su Fernando Lūgo, kuris yra Paragvajaus e, prezidentas, susitikau neseniai ir aš matau, kad jis dabar yra įsivėlęs rimtas juridinės kovas. Jis yra teisėtas žmonių atstovas, bet dėl Hondūrė įvykusio perversmo ir Lūgo e, likimo. Aš norėčiau sužinoti, ar pirmininkaujantis Kipras seks visus ten vykstančius įvykius ir ar parems Lotynų Amerikos valstybių legitimumą. Dabar gerbiamas vicepirmininkas Maris yra kviečiamas pakeisti mane, bet kol jis ateis, aš noriu suteikti žodį ponui Vatsonui. Ačiū pirmininkė, aš irgi noriu pasveikinti čia esančią ministrę ir paprašyti jos atsakyti porą klausimų. Pirmiausia, ministrė, norėčiau paklausti, kokie yra ES Turkijos santykiai. Aš, netie gal mano frakcija, mano, kad Turkija turi gerbti pirmininkaujančią šalį. Aš norėčiau sužinoti, ar jūs galėtumėte įsivaizduoti, kuriuose srityse Ankarai būtų galima pademonstruoti gerą valią, kad jie būtų paskatinti palikti Kiprą. Uh, Ar jūs įsivaizduojate, kad užsitęsęs Kipro padalymas kelia grėsmę tarptautiniam ir Europos masto pirmininkaujančios šalies patikimumui? Kaip galėtumėm šią problemą spręsti? Kitas klausimas. Ar jūs įsivaizduojate, kad kitos valstybės narės visapusiškai supranta ir įvertina jūsų valstybės ypatingus santykius su Maskva? Ar galėtume tai pakomentuoti? Ir paskutinis klausimas. Kada ketinate dėrėtis ir pasirašyti partnerystės sutartį, e, tiksliau sutartį partnerystę taikos labui su NATO. Labai ačiū, ponė Vatsonai. Pone Lunaček dabar. Aš irgi noriu pasveikinti gerbiamą ministrę žaliųjų vardu. Čia aš džiaugiuosi jūsų norų keistis nuomonėmis su Europos parlamentu. Tikiuosi, kad tai pasitiks ne tik dabar ir pabaigoje, bet ir per pirmininkavimą keletą kartų susitiksime. Norėčiau paminėti keletą klausimų, apie kuriuos jau mano kolegos kalbėjo. E, pratesint pono Vatsono mintį, jūsų ypatingi santykiai su Maskva, ypač e, kai kalbame apie padėtį Sirijoje. Ar jūs įsivaizduojate, kad dėl šių ypatingų santykių su Rusija jūs turėsite tam tikrą prasme galimybę būti tarpininkė su Rusija e, dėl Sirijos, nes manome, kad, matome, kad Sirijoje dabar vyksta karas, žmonės yra žudomi, galbūt galėsime Rusiją priversti pritapti, pritarti jungtinių tautų pozicijai, vieningai pozicijai. Dar viena kritinė pastaba. Prieš keletą mėnesių rusų laivas su ginklais e, plaukė į Asadą per Kiprą ir, kaip aš suprantu, Kipro valdžia to laivo nesustabdė. Uh, nors ES yra pasirašiusi embargą ginklams į Asadą. Kaip jūs e, galite tai pakomentuoti, kodėl jūsų vyriausybė nesustabdė to laivo, kuris vežė ginkluotę e, diktatoriui Asadui? Dėl Turkijos. Aš visiškai sutinku su tuo, ką sakė ponas Vatsonas. Turkija turi gerbti pirmininkaujančią šalį. Vis tik man kyla klausimas, ar jūsų valstybė uh, Aš žinau, kokia yra jūsų pozicija dėl Turkijos ir e, aš žinau, kad dalis jūsų valstybės dar tebėra okupuota Turkijos kariuomenės. Vis tik tai, ar jūs kada galvojote galbūt nustebinti ES bendruomenę ir Turkiją ir paprašyti, pavyzdžiui, atverti 23 ir 24 dėrybų su Turkija skirsnius? Aš žinau, kad jums tai būtų nelengva, tačiau galbūt tai būtų palanku žingsnis į priekį ir tada Turkija būtų priversta daryti pažangą. Tiek apie Turkiją. Paskutinis e, klausimas dėl Turk Kosovo. Girdėjau, kad jūs norite elgtis konstruktyviai ir pragmatiškai. Taip pat žinau, kad Kipras, netrukus baigsiu pirmininkė, e, nevetavo NSA tyrimo e, galimybių studijos, ar Turkija leis dėrybas dėl NSA pradėti. Ačiū, ponas Tenokas. Pirmininkė, Labai smagu, kad jūs atėjote čia, gerbiama ministrė, daktarė Markulis. Mes esame anksčiau susitikę. Jūs, kaip žinote, aš esu jau ilgalaikis Kipro draugas ir aš savo frakcijos ECR vardu noriu jūs pasveikinti. Tiesą sakant, sekmadienį aš su šalia jūsų vidaus reikalų ministro buvau mitingę Londone, kur kalbėjome apie Turkijos e, okupaciją Kipre. E, atėjo laikas kalbėti ne tik apie tai, kad Turkija turėtų būti blokuojama ministrų taryboje jums pirmininkaujant. Žinoma, kad jūsų valstybėje įsikšaknėjo bankininkistės krizė, jūs siekite didelių paskolų iš Rusijos. Aš norėčiau sužinoti, ar politiškai bus kokių svertų ir e, susijusių padarinių politiškai. E, jūsų e, prezidentas praeitą savaitę Strasbūrė labai gerą kalbą pasakė, išsakė visą e, programą apie klimato kaitą, vandens valdymą, daugiametę finansų programą. Aš esu pranešėjęs dėl Jotkalnyjos ir aš norėčiau sužinoti, kokią paramą jūsų vyriausybė suteiks padėčiai Vakarų Balkanuose. Kaip žinia, Kroatija greičiausiai bus kita valstybė, kuri įstos į Europos Sąjungą. Bet pavyzdžiui, ar jūs galėtumėt būti sąžiningas tarpininkė? ypač žinant jūsų uh, E, graikiškus ryšius. Ar jūs galėtumėt būti tarpininkė sprendžiant Makedonijos e, pavadinimo klausimą? Ar jūs galėtumėt e, padaryti spaudimą tarp Skopijas ir Atenų, kad ši problema būtų išspręsta jungtinėse tautose? Turiu galvoje Makedonijos pavadinimą. Aš esu didelis draugas ir jūsų šalies ir Izraelio. Ir aš labai norėčiau sužinoti, kaip rytų viduržėmio jūros pakrantės suartėjimas įvyks atradus dujas Aš ilgą laiką esu palestiniečių draugas arabų pasaulyje, taip pat esu naujas izraeliečių draugas. Ir jūs galvojate, kad galėtumėt patarpininkauti atnaujinant dėrybas tarp Izraelio ir Palestinos, kad būtų pasiektas tokios sprendimas su dviejų valstybių sprendimu. Dėl Sirijos ir Egipto mes galime susidurti su daugybės pabėgėlių e, antplūdžių, ypač iš Sirijos ir Egipto krikščionių bendruomenių, jeigu tų valstybių ekonomika sužlugs arba prasidės pilietinis karas. Uh, E, Sirijoje arba šarijatas pradės dominuoti Egipte ir krikščionis koptai jausis persikėjami salafistų ir panašiai. Be abejo, Kipras turi turėti tam tikrą nenumatytų atvejų planą, jeigu e, užplūs pabėgėliai iš kitos viduržėmio jūros pusės. Kaip Jūs galvojate elgtis, kaip galvojate prisidėti prie artimųjų rytų ir Šiaurės Afrikos stabilizavimo po arabų pavasario, nes tas klausimas mums visiems labai rūpi. Ačiū. Dabar ponas Salavrakos. Ačiū, Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Και... Aš taip pat norėčiau <clears throat> Jūs pasveikinti, palinkėti daug sėkmės. Pirmininkaujant, norėčiau sėkmės palinkėti tiek asmeniškai, tiek savo frakcijos vardu. Taigi, e, pirmininkavimo laikotarpis yra labai svarbus. Tai laikotarpis, kuriuo mes iš tiesų patirime demokratijos e, dvelgsmą, draugišką atmosferą. Todėl man atrodo svarbu, kad šią demokratiją reikia skleisti taip pat ir į kitas valstybės tam, kad jos taip pat patirtų šią, taip sakant, Kipro aurą. Na ir dėl Izraelio, Kipro ir Graikijos ašies. Čia norėčiau pastirauti dėl energetikos tinklų. Jūs taip pat nurodėte gerų santykių su arabų valstybėmis. Ar jūs manote, kad šių santykių pagrindų būtų galima pasiekti svarbių rezultatų? Ar būtų galima tikėtis jūsų tarpininko indėlio sprendžiant artimųjų rytų problemas? Arabų pavasaris Deja, jis dar kol kas nedavė konkrečių rezultatų. Šiandieną turime e, Sirijos problemą, e, kuri tikrai nemažėja. Na, mes išgirdome jūsų prioritetus, manome, kad jiems galime tikrai pritarti ir nenorėčiau pasikartoti, kadangi daug ką nurodė jau prieš tai kalbėjusi mano kolegos. Aš norėčiau atkreipti jūsų ypatingą vaidmenį e, kaip pirmininkaujančios šalies, e, pirmininkaujantį vaidmenį krizės laikotarpiu. Ši krizė e, dabar jau perina į baigiamąjį etapą ir galų gale mums tikriausiai pavyks ją sukontroliuoti. E, todėl norėčiau pasirauti jūsų pozicijos dėl bankų priežiūro mechanizmo Europoje. Dėkoju. Ačiū, ponas Lavrakos. Dabar ponas Mavro Nikolas. Dėkoju, pirmininkė, gerbėme užsienio reikalų ministrę. Aš manau, kad jūsų kalba ir jūsų pristatyta pozicija aiškiai parodė, kad užsienio politika šiandieną yra labai svarbi tiek Kiprui, tiek ES, tiek ir globaliniu mastu. Norėčiau atkreipti dėmesį iš tai, ką pirmininkaujantis Kipras. atkreipia dėmesį ir į regiono geografinės e, problemas, tai yra pati piečiausia ir ryčiausia ES dalis. Ir būtent tai atkreipia dėmesį į mūsų bendras problemas. Jūs nurodėte Palestinos problemą, Siriją, arabų pavasarį. Jūs siekiate pasiūsti signalą, kad galbūt Kiprui padės pasiekti geresnį indėlį, e, sprendžiant Izraelio ir arabų valstybių problemas. Tai iš tiesų labai sudėtingos problemos ir labai, svarbios, labai svarbus klausimai ES atkreipė dėmesį migracijos srautus. E, tai kelia nemažų problemų kai kurioms ES valstybėms narėms. Jas labai svarbu spręsti dėje dėl šių migracijos, su šiomis migracijomis problemomis pirmiausia susiturės nedėlės valstybės narės. Ir čia Kipras taip pat galėtų nemažai nuveikti. Ir dar vienas dalykas, norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Uh, Mes turime išorės veiksmų tarnybą, aukščiausią vyriausiai galiotinę. Ir norėčiau sužinoti, koks bus Kipro vaidmuo per pirmininkavimo laikotarpį, kad ES valstybės narės plėtotų bendrą išorės veiksmų politiką, kad Europa kalbėtų vienu balsu. Dėkoju. Ačiū toliau, ponė Teokarijus. Ačiū, brodrai. Kirie Burgė. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė, gerbiama ministrė. Džiaugiuosi. E, tikiuosi, kad jūsų pirmininkavimas bus sėkmingas. Norėčiau Jums palinkėti visokiojopos sėkmės. Turiu pasakyti, kad tikiu Jūsų e, kompetencija ir taip pat Kipro ambicijomis. Turiu klausimą. Jūsų pozicija dėl Turkijos. Pone Luničiak atkreipė į tai dėmesį, kad būtų galima pradėti dėrybas dėl tam tikrų E, skyrių, matėme, kas įvyko vasario mėnesį. Mes visi žinome, kad mūsų gimtinė Kipras yra okupuotas. Na, tai iš tiesų neįtikėtina situacija. Ir iš tiesų mes susidurėme su mažesnėmis ir didesnėmis provokacijomis, su kuriomis susidurė pirmininkaujantį valstybę, ne tik Kipras. Pavyzdžiui, taip pat ir parlamente Ir kai mes vykstame su parlamentinėmis asamblėjomis, kyla klausimas, ar bus pripažintas pirmininkavimas ar ne. Ir reikia pasirenkti, kaip bus reaguojama į tokias situacijas. Mums labai svarbu solidarumas, solidarumas visos ES ir parlamento tam, kad būtų pirmininkavimas sėkmingas. Dėkoju. La. Ačiū. Dabar ponas Pikula. Ačiū pirmininkė, ponė ministrė. Malonu pasveikinti Jūsų Europos parlamente. Norėčiau e, ypač akcentuoti tolesnės ES e, plėtros svarbą ir Kroatijos vyriausybės pastangas integruotis į Europos Sąjungą. Nereikia nei sakyti, kad Europos Sąjungos istorija yra jos plėtros istorija. Ir Tai yra labai svarbu ypač krizių laikotarpiais. Ir e, Europos valstybės, e, norinčios įstoti Europos Sąjungą, privalo tenkinti griežtus demokratijos kriterijus. Noriu pasakyti, kad Kroatija e, skatins drąsinimo paskatų politiką valstybėms, kurios dar nėra Europos Sąjungos narėmis. Ministrė, noriu palinkėti Jums visokio Europos sėkmės Jūsų laukiančiame nelengvame darbe. Ačiū, tikriausiai panas Hadži Georgijų. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω και εγώ στο Ευρωπαϊκό. Gerbiamą pirmininkę, gerbiamą ministrę, norėčiau Jūs taip pat pasveikinti čia parlamente. norėčiau atkreipdėmės te, tai, ką sako panas Beiriš dėl bendro parlamentinio komitetos Turkija. Jei pirmininkaujant Kiprui bus bandoma pradėti darybas ar tam tikrų skyrių, kuriems nepritarė Turkija. Kaip jūs, kokie jūsų komentarai dėl besikartojančių bei iš pono bei iš deklaracijų. Dėl to, kad jis nepripažįsta pirmininkaujančio Kipro ir su juo neužmėgs jokių kontaktų. Kokia jūsų nuomonė? Dėl to, kad Turkija per šešis mėnesius, žinoma, turės bendradarbiaus su ES ir parlamentu kaip reikėtų reaguoti e, į tokius Turkijos e, veiksmus. Na ir trečias dalykas, žinoma, aš suprantu, kad Kipras kaip valstybė, kurios vienas trešdalis teritorijos yra užimta valstybės, kuri pageidauja prisijungti prie ES. Jūs esate nedidelė valstybė, žinoma, neskaitant Maltos, viena iš E, mažiausia ES valstybių narių. E, jūsų gyventojų skaičius sudaro tik tai ketvirtadalį Berlyno miesto gyventojų. Ir aš suprantu, kad jūs nenorite įtraukti Kipro klausimą į, e, veiksm, į savo programą, tačiau aš nesuprantu. Tačiau nesuprantu, kodėl kitos 26, 26 valstybės to nedaro, manau, kad tai turėtų būti e, realistiška, tiesiog patriotiška e, atstovauti savo valstybės interesus. Ir norėčiau paklausti, kokia kitų nuomonė ir ar kiti taip pat turėtų laikytis tokios pozicijos, ar priešingai turėtų pasinaudoti situaciją Kipro pirmininkavimu ir taip paskatinti įvykius. Dėkoju. Ačiū. Išklausėme visų norinčių pasisakyti. Taigi, ponė ministrė, numatyta 15 minučių atsakymams. Taigi, prašau, žodis jums. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė pasistengsiu kalbėti kiek man maglausčiau ir pabandysiu atsakyti kiek įmanoma daugiau iškeltų klausimų ir nuomonių išsakytų. Buvo daug klausimų ir nuomonių išsakyta apie arabų pavasarį, Siriją, Egiptą, Visi šie, man atrodo, istorinės reikšmės pokyčiai e, vykstantis mūsų pietinėje kaiminystėje. Šių pokyčių niekas negalėjo tikėtis, suplanuoti prieš porą metų. Buvo net neįsivaizduojama, kad tie autoritariniai režimai kurie mm, gyvavo dešimtmečius. Ir kurie engė žmonės dešimtmečiais, bus nuversti neginkluotų jaunų žmonių, jaunuolių, vaikinų ir merginų tose valstybėse. Turėtumėme pagerbti juos, atiduoti pagarbą jiems. Tuo pat metu reikia būti draugė su jais, jiems kovojant už pokyčius, už persitvarkymą. Mes esame draugė su jais, jų kovoje už demokratizaciją, už kovoje už geresnę ateitį, už geresnę ateitį ateities kartoms tų šalių piliečiams. Būtent todėl Kipras pirmininkavimo metu vienu didžiausių savo prioritetų laiko Europos kaiminystės politikos pietinį matmenį ir ypač akcentuoja po šiuos pokyčius. E, tai, ką mes vadiname arabų pavasariu tose valstybėse. Kipro Respublikos bei užsienio reikalų ministerijos iniciatyvos dėka mums pavyko įtikinti visas susijusias šalis surenkti antrąjį istoriją ES ir Arabų lygos ministrų susitikimą ir jis įvyks mūsų pirmininkavimo metu. Manome, kad tai labai laiku rengiamas susitikimas, labai naudingas susitikimas, kuriame bus aptarti pokyčiai ne tik arabų pavasario išgyvenusiuose valstybėse, bet ir kiti svarbus klausimai, kaip e, suteikti institucinį matmenį mūsų santykiams su arabų pasaulio valstybėmis. Kalbėjausi su Arabų lygos generaliniu e, sekretoriumi, pona Rabi, kuris neseniai lankėsi Kiprė. Taip pat kalbėjausi su vyriausiai galiotinė ponė Ešten ir mes tikrai didžiuojamės tuo, kad tas susitikimas įvyks mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Toliau Sirija. Kaiminėje valstybėje vyksta karas. Ir noriu priminti, kad Sirijos krantai yra vos už šimto kilometrų nuo Kipro krantų, taigi visai netoli mūsų. Ir mus ypač neramina tai, kas ten vyksta. Mes, žinoma, esame pasibaisėję vykdomomis žudinėmis ir nežmonišku elgesiu su civiliais gyventojais, tuo, kad toliau žūna žmonės ir kad, ir kad taip masiškai pažydinėjamos žmogaus teisės toje šalyje. Ir todėl nuo pat pradžių mes palaikėme Arabų lygos, jungtinių tautų iniciatyvas, kurių tikslas buvo kiek įmanoma spartesnis tos šalies vadovo atsistatydinimas tam, kad taptų įmanomi politiniai pokyčiai, kad, kad įvyktų politinis persitvarkymas ir į Siriją ateitų taip būtini pokyčiai. Mes visapusiškai palaikėme Kofi Anano iniciatyvas, jungtinėse tautose taip pat Arabų lygos iniciatyvas. Mus drąsina neseniai Ženevoje įvykęs susitikimas. Manome, jog svarbu, kad Rusija ir Kinija taip pat dalyvauja šiuose diskusijose ir iš dalies atsakant į klausimą, ką Kipras galėtų nuveikti ir prisidėti, kad Rusija įtrauktų į diskusijas dėl Sirijos. Mes, žinoma, palaikome dvišalius santykius ir vykdome dvi šalės diskusijas su Rusijos federacija, remdamiesi ilga, ilga besitęsiančią draugystę. Tačiau mes manome, kad ES vyriausiai galiotinė bei jungtinės tautos jau įtikino Rusijos federaciją dalyvauti šiame procese ir būtent Todėl Rusijai įsitraukus į šį procesą mm, įvyko teigiamas proveržis Ženevos susitikime. Tai labai svarbu, nes be Rusijos ir Kinijos tikriausiai nesulauktume pageidautinų, mums pageidautinų pokyčių Sirijoje. Dabar, žinoma, reikia laukti, kol bus įgyvendinti Ženevoje pasiekti susitarimai. Ir mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, bendradarbiausime su ponešten, vyriausiai galiotinė. Ir bandysime ir, ir stengsime daryti tai, tai kas, kuo, kas bus naudinga. Daug kalbėjome su vyriausiai galiotinė ne tik apie Siriją, bet ir aptarėme visą kaiminystės regioną ir aš pažadėjau pirmininkavimo metu daryti viską, e, kas bus naudinga, netgi pavaduoti ją vykstant vizitams į tą regioną, bei palaikysiu visas jos kitas iniciatyvas toje kaiminystės teritorijoje. Kalbant apie kitus įvykius ir jamus, jie ypatingai neramina. Ir būtent todėl aš dirbu su partneriais Europos Sąjungoje bei su partneriais už ES ribų E, rengiant tai, ką kai kas iš jūsų pavadinote atsarginiais planais, pagal kuriuos būtų numatyta galimybė evakuoti tūkstančius es piliečių bei taip pat trečiųjų šalių piliečių iš Sirijos ir taip pat visų pirma iš Libano. E, aš noriu labai aiškiai pasakyti štai ką. Ir tai yra užsienio reikalų ministrų tarybos pozicija. Niekas ES netrokšta karinės intervencijos vykdymo Sirijoje. Tačiau mes svarstome šią e, radikalią galimybę kad mūsų kaiminė, kaiminystėje gali prasidėti konfrontacija. Jei taip įvyktų, žinoma, tai turės poveikio visam regionui, tai atsilieps visam regionui. Ir pirmieji, kurie pajus e, to tokio įvykio pasiekmes ir ypatingai nukentės, bus mūsų kaiminė Libanas su Libanu mus sieja labai stiprus draugiški ryšiai ir mes nenorėtumėme, kad ta valstybė, kuri ir taip daug nukentėjo, patektų į tokios grėsmės pavojų. Taigi mes rengėme atsarginius, avarinius planus, pagal kuriuos būtų įmanoma evakuoti tūkstančius ES piliečių, trečiųjų valstybių piliečių iš mano minėtos valstybės. Buvo daug klausimų ir apie Turkiją bei, na, tą nesėkmingą Turkijos požiūrį į mūsų pirmininkavimą. Na, ką aš galiu apie tai pasakyti? Uh, ta šalis siekia tapti mūsų tautų, mūsų valstybių draugijos nare. Man sunku įsivaizduoti kitą valstybę, kuris siekdama tapti ES nare, nuspręstų elgtis taip nepriimtinai, atvirai deklaruotų, kad ji ne, nepripažįsta uh, kitos valstybės, kad jie nebendradarbiaus su pirmininkaujančia valstybė ir kad dėl to nesusilauktų jokių sankcijų, jokio atsako. Mums tai sunkiai įsivaizduojama, kad, kad tai galėtų įvykti kažkokioje kitokioje situacijoje. Bet kaip jau sakiau savo žanginėme pasisakymė, mes stebėsime, kaip klostysis Turkijos stojimo dėrybos E, pragmatiškai. Mes esame pasirengę dirbti su komisija, dirbti su Turkija, jei Turkija nuspręstų bendradarbiauti su pirmininkaujančia valstybė. Tačiau, kaip jau buvo pasakyta, ir aš noriu tai pakartoti, ponas Bajiš, Turkijos premjeras jau labai aiškiai pareiškė, kad jie nebendradarbiaus, net jei ir atsivers galimybę pradėti dėrybas dėl naujų dėrybinių skyrių, jog jie ne, nebendradarbiaus per tą šešių mėnesių laikotarpį. Taigi, nėra galimybės, kol kas nėra galimybės kaž, kažką kito mąstyti, planuoti ar ga, bandyti mąstyti kitą kryptimį. Na, aš būčiau patenkinta, jeigu Turkija pakeistų savo požiūrį ir nuspręstų bendradarbiauti su, su Kipru jo pirmininkavimo metu. Tuomet galėtume svarstyti galimybės, kurios atsivertų. Kaip žinote, e, dar Turkija netvėrė dėrybų dėl trijų dėrybinių skyrių Turkija darė žingsnius, kad tie trys darybiniai skyriai būtų atverti. Mes esame. Mes norime dirbti su komisija ir Turkija, kad tie trys darybiniai skyriai būtų atverti. Dėl buvusios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Deja, mes nepalaikome jokių diplomatinių ryšių su buvusia Jugoslavijos Respublika Makedonija. Aš neseniai ėmiausi iniciatyvos, nes manau, kad tai yra nepriimtina nepalaikyti diplomatinių santykių su šaliami kandidatė. Aš parodžiau iniciatyvą, susitikau su tos valstybės užsienio reikalų ministru ir pasiūliau formulę, kurios pagrindu būtų galima užmėgsti diplomatinius santykius tarp mūsų dviejų valstybių. Kol kas nesulaukiau teigiamo atsako, bet noriu pasakyti, kad e, aš esu atkakli tokiais atvejais ir nes, netrukus įvyks kitas susitikimas su užsienio reikalų ministru. Ir na, jeigu bus valia, mes rasime būdą, kaip užpildyti šį vakumą. Uh, vakumas iš tikrųjų egzistuoja, nes mūsų valstybės nepalaiko diplomatinių santykių. Pone Vatsonai, aš nesupratau jūsų pastebėjimų dėl salos padalymo, jog esą tai galėtų kažkaip pakengti pirmininkavimo įvaizdžiui. Pone Vatsonai, aš nebijoju, jūs esate susipažinęs. Atsiprašau, ieškojau jūsų veidą. Ar jūs ką tik įėjote? Aš tikiu, kad jūs mm, esate informuotas apie pastangas uh, kurio e, Kipro vyriausybės, e, Kipro graikų bendruomenės pastangas pastarosius 30 metų suvienyti mūsų salą, mūsų šalį. Tai išlieka svarbiausių mūsų prioritetų, svarbiausių tikslų e, iš naujo suvienyti mūsų valstybę. Tas salos padalymas yra ne tik nepriimtinas, tai yra randas Kipro kūne ir Kipro sieloje. Mes iš ties norime suvienyti savo valstybę, bet norime, kad būtų sukurta federalinė valstybė, o ne dviejų šalia sugyvenančių valstybių sistema. Būtent todėl mums iki šiol nepavyko pasiekti susitarimo. Ir ta prasme, Mes ir būtent tokiu būdu mes prisijungėme prie ES. 2004-aisiais įstojo visa Kipro teritorija, išskyrus Verenės teri e, dalis, kurios nepriklauso mūsų, mums, mūsų pavaldumui. E, kaip žinote, yra bazės Britų karinės bazės saloje. Bet mes norime suvienyti šalį ir, ir tai, toliau, tai ir toliau bus svarbiausių mūsų tikslu. Kalbant apie partnerystę dėl taikos, žinote mūsų, jūs, ponė Vatsanai, žinote mūsų poziciją, bet galbūt turite gerų žinių iš Turkijos. Jeigu mes pateiksime paraišką, ar jie palaikys mus, jeigu mums galėtumėte pranešti tokią žinią, tai būtų tikrai naudinga. Kaip žinote, Turkija jau dabar priešinasi Kipro dalyvavimui bent 20 organizacijų. Jie vetuoja Kipro narystę. Ir aš nebejoju, kad ir šiuo atveju jie e, laikytųsi tokios pat pozicijos. pastarąsias kelias savaitės ir pastaraisiais mėnesiais mes labai aiškiai iš, išsakėme savo poziciją dėl to su šaryje susijusių incidentų. Aš viską stebėjau nuo pat pradžių ir žinau, kas įvyko ir noriu mhm. paaiškinti jums ir komiteto nariams, čia kalbu apie laivus, uh, E, kokiomis aplinkybėmis įvyko tas incidentas. Laivas e, Rusijos laivas, kuris plaukė su e, Grenadinu ir e, Vincento salos vėliava, pal, išvyko iš, iš Sankt Peterburgo. pradžioje tas laivas nurodė, kad jis vyksta. Į, nurodė kitą m, mm, savo e, po, punktą, kelionės punktą ir jis atvyko į Limasolio uostą ir esant blogoms oro sąlygoms jie paprašė galimybės e, užsipilti užpildyti kūrų. Mes neturėjome kitos galimybės, mes leidome tai padaryti, kai patikrinome laivo dok dokumentus, pa pamatėme, kad laivas vyksta į Iskandarulį. Ir laivo kapitonas, e, savininkai ir laivą kontroliuojanti bendrovė, dirbanti Limasolyje, patikino mus, kad laivas iš tikrųjų vyksta į Iskandarulį ir todėl mes leidome laivui išvykti. Deja, tas laivas pasuko ne į skandarulį, bet kitą kryptimę. Įtartus. Noriu pasakyti Jums, kad Kipro vyriausybė pradėjo baudžiamojo atvejo tyrimą, iškelta baudžiamoji byla laivo kapitonui, bendroviai Rusijos bendrovėjai, kuri yra laivo savininkė. Ir taip pat tą valdančiai bendroviai, kuri dirba Kipre. Ir tai tas tyrimas vyksta. Kipro, Kipras vykdo, laikosi visų jungtinių tautų sankcijų. Kaip žinote, praėjusiais metais mes sumokėjome uh, labai didelę kainą. Žuvo 13 jaunų kariškių. Buvo suardyta mūsų elektros infrastruktūra, nes mes laikėmės e, paskelbtų sankcijų, nes 2009-aisiais sustabdėme laivą, kuris netei, nelegaliai gabeno ginklus į Siriją. Ir aš tikiuosi, kad po šio paaiškinimo viskas paaiškėjo. Pono Bag... Dėl pono Bagys, man atrodo, aš atsakiau. Dėl Kipro okupacijos Tikriausiai nereikia kartuoti to, ką pasakė ponė Teokarus. Ta situacija yra visiems žinoma ir ji yra išdėstyta pakartota daugelį rezoliucijų, kurias yra prieimęs Europos parlamentas ir jungtinės tautos kalbant apie mūsų santykius su Izraeliu bei bendradarbiavimą tarp Izraelio, Kipro ir Graikijos. Noriu pasakyti, kad Kipras yra pasirengęs bendradarbiauti su visais savo kaimynais, ypač naujojoje bendradarbiavimo erdvėje kalbant apie angliavandenilių šaltinių tyrimus. Tuo užsima Amerikos geologų draugija ir mes, pas mus yra 450 trilijonų kubinių metrų e, dujų, gamtinių dujų, taip pat nemažai naftos bet kad būtų galima tuos išteklius panaudoti, reikia viso regiono bendradarbiavimo. Todėl Kipras pradėjo dirbti šiuo klausimu su kaiminėmis tam, kad būtų parengtas reikalingas teisinis pagrindas šiam bendradarbiavimui. Taigi mes bendradarbiaujame su Izraeliu, su Egiptu, Libanu ir be abejo lieka daug erdvės bendarbiavimui su Turkija ateityje tuo atveju, jei Turkija leistų Turkijai, Kipro valstybei susivienyti, jeigu būtų sprendžiama Kipro problema. Ir jeigu Turkija suvoks, kad tai iš tiesų naudinga ir jai, ir jos žmonėms gyventi ir bendarbiauti taikiame, stabiliame regione, kur visos tautos sugyvena. Tokia yra mūsų ateities vizija. Yra daugybė kitų bendradarbiavimo sričių, sektorių. Vienas iš jų susijęti Izraelį, Kiprą ir Graikiją, sujungti tinklais. Ir per, per Graikiją susijęti Kiprą elektros tinklais ir Izraelį ir rengiama tikimybių studija. Mes manome, kad taip kuriasi nauja bendradarbiavimo erdvė. Tuo pat metu mes, aišku, toliau plėtojame bendarbiavimą su, kaim, su kitais kaimynais arabo pasaulyje. Manau, kad, man, kad aš apžvelgiau visus klausimus. Atsiprašau, jeigu kažkurios klausimus pamiršau, bet ačiū. Muchas gracias, señora ministra, señora Markulis. Dėkui, gerbiama ministrė. O aš norėčiau tik pakartoti tai, ką jau sakė visi kolegos. Linkime Jums geriausios ploties pusmečio pirmininkavimui. O dabar perims pirmininkavimą ponas Brok.

Ladies and gentlemen, let's start. Ponios ir ponai, pradedame. 21 punktas. Rekomendacija tarybai ir komisijai dėl naujo susitarimo tarp ES ir Rusijos. Žodis Hanes Jusvogodai. Jeigu aš jūsų netrukdau, ponė, šnekantis su gražia ponė. Komiteto pirmininkas svarbiau negu bet kokia daily ponė gerbiami kolegos. Trumpai pristatysiu savo pranešimą, nenoriu leistis į visas detalės, nes e, pranešimas jums prieš akis. Norėčiau pirmiausia pristatyti bendrąją poziciją. Reikia Rusijos ir ES partnerystės. Be partnerystės mes Bet atsiprašau, net ir su partneriste mes e, neatsisakome kritikos dėl to, kas vyksta Rusijoje. E, na, mes tikimės, kad e, tikėjomės, kad padėtis pamažu metai po metų gerės, bet ta viltis žlugo. Ir dabar mes turime reikšti griežtesnę kritiką, negu būdavo anksčiau, griežtesnę, negu norėtume partnerio atžvilgių. Antras dalykas - partnerystės pobūdis Jau anksčiau e, būdavo diskutuojama, ar tai yra strateginis partneris ar ne. Aš noriu pasakyti, kad tai turėtų būti strateginis partneris. Mes norime, kad tai būtų strateginis partneris, bet e, sąlygos e, Rusijai kaip strateginiai partneriai dar nėra tenkinamos. Tam, kad Rusija taptų mūsų strateginė partnerė, ji turi rasti daugiau bendrumų su mumis, daugiau bendrų tikslų, kol kas to nėra. Todėl aš manau, kad turėtume rasti vienokią ar kitokią formuluotę. Mes norime, kad Rusija būtų mūsų strateginė partnerė, bet kol kas sąlygos tam nėra tenkinamos. Taigi toks e, yra e, tikslas dar dėrybų turinio. Vėlgi aš nenoriu leistis į detalės, kiek aš žinau, dėrybininkai konstatuoja šiokią tokią pažangą, tačiau ta pažanga dar labai menka. dar labai daug neišspręstų problemų. Vėlgi demokratijos principai turi būti įtraukti. Negalime partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo su Rusija pasirašyti tik dėl ekonominių klausimų. E, mes turime galvoti apie platesnį bendradarbiavimą, tai yra akivaizdu. Jau dabar ir gal dar vėliau sugrįšiu, leiskite aiškiai pasakyti, kad tai, kas dabar vyksta e, rengiant NVO įstatymą, kelia daug dviejonių, galbūt netgi negatyvių vertinimų. Ir mes e, tai turime paminėti, turime prisiminti, kas įvyko visai neseniai. Turime kritiškai įvertinti tokių kontroversiškų nevyriausybinio įstatymo nuostatų e, įgyvendinimą. E, žinome, kad kalbame apie narystę PPO. Yra nemažai dokumente e, dalių, kuriuose yra kalbama apie narystę pasaulio prekybos organizacijoje, nes dėl to susidaro kitokia padėtis ir tuo pat metu Rusija turi daugiau prievalių ir galimybių. Rusija vėl bando pareikšti. Taip, mes turime muitų sąjungą, todėl santykiai turi vykti tarp ES ir mūsų muitų sąjungos. Mes taip negalime dirbti, mes derame su Rusija. Rusija negali nukrypti nuo dėrybų e, apimties. Vėliau mes galėsime įtraukti e, dėrybas ir su Muitų sąjunga, bet kol kas kalbame tik apie ES ir Rusijos santykius, o ne apie ES ir Muitų sąjungos, į kurią eina Kazahstanas, pavyzdžiui, santykius. E, toks variantas mums būtų visiškai nepriimtinas. Turime kalbėti apie kažkokį galbūt sugrįžimą prie Ukrainos šiuo atveju ir turėtume kreiptis juos, kad jie taptų, sudarytų kitokius e, sustarimus su mumis. Politinis dialogas ir bendradarbiavimas su pilietinė visuomenė. E, matome, kad pilietinėje visuomenėje vykdoma nepakankamai reformų, nevyriausybinio organizacijų statymas privalo būti paminėtas. Tai e, klausimas, kuris trukdo pilietinės visuomenės raidai. Per paskutinį mėnesį Ir per pastarį pusmetį matėme, kad buvo bandoma pilietinę visuomenę sustiprinti, bet dėje tai nepakankamai rėmė administracija. Kita vertus, jeigu matau, kad kaip Rusija reaguoja, prisibaigėme ponios Sopčiak atvejai, arba kaip Rusija policija eina į uh, žmonių namus, būtus ir žmonės areštuoja. Taip su pilietinė visuomenė negali būti elgiamasi. Mes turime aiškiai pasakyti. Turim sustiprinti ES ir Rusijos žmogaus teisų dialogą tuo požiūriu, nes tai yra labai svarbi bet kokio sustarimo su Rusija dalis ir dialogo neatskiriama dalis. Vėlgi yra pateikiamas toks pasiteisinimas e, žmogaus teisų problemų, teisės yra pažeidžiamas ir kitose šalise, taip, bet e, e, matydami, kas vyksta Rusijoje, mes negalime nusileisti, negalime nekritikuoti Rusijos. Mes turime turėti galimybę išdėstyti savo idėjas ir išsakyti kritiką. Korupcija turi būti paminėta, tai e, sritis, kurioje Rusija turėtų daugiau kovoti savo pačios interesų labui. Labai daug kliūčių ir problemų iškyla investicijoms dėl korupcijos. Aš e, neneigiu, kad yra Rusijoje ir korupcijos nepaveiktų bendrovių. Ne viskas yra uh, E, valdoma korumpuotų organizuotų grupuočių. Viskas priklauso nuo regiono ir savivaldybės valdžios, bet kova su korupcija privalo būti stiprinama. Paminėta daug skirtingų bendrųjų iššūkių, pasaulinio masto iššūkių. Akivaizdu, kas čia turi būti padaryta. Dėl korupcijos E, ir kitų klausimų kalbame ir aptardami ekonomikos ir modernizavimo programą. Mes čia laikomės bendros pozicijos. Modernizacija turi vykti ne tik techniškai ir ekonomiškai, ji turi apimti ir valstybės pamatus, valstybės e, taisyklės, elgesi su pilietinė visuomenė, pilietinėmis teisėmis. Taigi yra nepaprastai svarbu sukurti tokį išsamų ekonomikos modernizavimo e, supratimą. Energetika mums be abejo yra labai svarbus klausimas. Energetinis bendradarbiavimas yra e, reikšmingas, bet e, turime aiškiai pareikšti, kad būtent mes turime nuspręsti, kad e, energetikos požiūrių Rusija ir toliau išliks labai svarbi tiekėja. Tas yra visiškai suprantama, bet mes dabar siekime energijos išteklių diversifikavimo, energijos tinklų diversifikavimo ir aš tikiuosi, kad kai kurie iš dujotiekių ir naftotiekių e, galės būti e, mūsų darbo tvarkės klausimas. Mūsų dialogas su Rusija yra laisvesnis ir atviresnis, bent jau mums. Mes turim galvoti apie energijos išteklių ir jungčių diversifikaciją. Mes negalime pasikliauti tik Rusiją. Taigi dabar jau baigsiu. Labai džiaugiuosi dėl parengtų kompromisų ir dėl BUSP pranešimo. Manau, kad mes turėtume E, laikytis tokių aiškių dviejų paralinių pozicijų. Norime Rusijos kaip strateginės partnerius, bet ji turi tenkinti sąlygas. Ir Rusijoje yra labai daug elementų, kuriais mes pažangos nematome. Ir bet koks susitarimas tarp ES ir Rusijos turi apimti daugelį žmogaus teisų, pilietinės visuomenės aspektų. Negalima įsteigti partnerystės tarp Rusijos ir ES, kai e, egzistuoja tokie, pavyzdžiui, nevyriausybinių organizacijų įstatymai, kurie trukdo rimtam tų organizacijų darbui. Visi, kas esame užmesgę kontaktus su nevyriausybinėmis organizacijomis ar Europoje, ar Rusijoje, ar kur kitur, žinome, kaip, kokį svarbų darbą jos atlieka ir koks rimtas yra nevyriausybinio organizacijų darbas tam neturėtų būti trukdoma jokiais Rusijos įstatymais. Todėl mes e, žinome ir kartojame, kad Rusija vėl ir vėl bando tą padaryti ir mes turime tą vėl ir vėl paneigti. Turime aikštai pareikšti, kad partnerystė reiškia taip pat ir pagarbą pilietiniai visuomeniai bei nevyriausybinėms organizacijoms, kurios atlieka nepaprastai daug e, pozityvaus darbo siekiant Rusijos pasikeitimo. Taigi šis pranešimas bendrai nėra per daug pozityvus, bet kiek aš e, žinau iš dėrybininkų, etapas dar kol kas dėrybose labai ankstyvas ir aš pats gana palankiai vertinu vizų e, supaprastinimą ir kitas priemonės. Ir dabar laukiame Rusijos reagavimo į daugelį mūsų pasiūlymų. Kol kas e, reakcija, kurią iš jų gavome, nėra įtikinanti. Mes turime laukti tokių uh, sprendimų iš jų pusės. Ačiū, ponė pirmininkė, už man skirtą laiką. Ir dabar aš esu uh, pasirengęs išklausyti jūsų komentarų ar klausimų. Noriu padiskutuoti. Ačiū. Atsinangas Vaura. Dėkoju, ponė Svoboda. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponė Omanrant šešėliniai pranešėjai, PPE. Eh, Dėkuoju. Pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Svoboda už rezoliucijos e, projektą. Jis geras, išsamus. Aš pritariu taip pat dokumento struktūrai. Aš tikiuosi, kad, bus, kad dokumentas netaps per daug ilgas ir išliks kompaktišku. Gerbiamas pirmininkė, pats laikas numatyti išsames bendradarbiavimo sąlygas su Rusija. Pastaraisiais metais bendradarbiavimo su Rusija srityje įvyko nemažai dalykų, tiek gerų, tiek blogų. Galima konstatuoti, kad strateginė partnerystė, kurios mes siekiame, nėra paprastas dalykas. Mes jau penkis metus stengiamės pasiekti naują susitarimą, tačiau pažanga nevyksta taip greitai, kaip mes norėtume. Jūs taip pat pateikite savo pastabas. Aš taip pat manau, kad procesą reikėtų greitinti, skatinti, tačiau jei nepavyks to padaryti, reiks su to sustaikyti. Naujas susitarimas turėtų būti orientuotas į ateitį. Rusija mūsų didžiausias kaimynas, mums reikalinga ambicinga programa, Aš, mano Rusijos e, kolegos siekia sureguliuoti viską iki detalių. Ir dažnai trūksta sustarimų, kurių būtų galima laikytis. Ir kalbant apie santykius su Rusija, labai svarbu abipusiškumas. Ši savoka yra labai svarbi ir jai turėtų tekti centrinis vanduo, e, vaidmuo. Dona pritarė PPO e, susitarimui. Tai reiškia, kad bus galima orientuotis į e, PPO reikalavimus. Ponas Landsbergi, dabar kreipiamės į Jūs. Atrodo, ponas Landsbergis dabar užsėmęs kažkuo kitu. Taigi, šis sustarimas turėtų apimti ne tik ekonomiką ir prekybą, jis turėtų apimti platesnius uh, platesnės rytis, svarbu ne tik ekonomika ir energetika, svarbu e, nepamiršti mums svarbių vertybių, principų, būtent žmogaus teisų apsaugos, teisinės valstybės. Tai yra ir gero ekonominio bendradarbiavimo pagrindas. E, tai atkreipė dėmesį ir ponas Svoboda. Žinoma, energetikos e, tema yra labai svarbi, jie tenka uh, svarbus vaidmuo manifestas dėl energetikos. Neminimas projekte šios savokos nėra. Na ir keltą specifinių pastabų kalbama apie benchmark, apie kriterijus asociacijos e, susitarime Ar mes kalbame apie asociacijos sustarimą, ar kalbame apie partnerystės sustarimą. Na, nesvarbu, kaip ten bebūtų, mums reikia rasti dvišalį tinkamą kursą dėl muitų sąjungos. Čia aš turiu abejonių jūs pasirinkote tam tikras formuluotės, jūs minėjote, kad jei Rusija prisijungs prie Kazakstano ir Baltarusijos muitų sąjungos, mes negalėsime priversti laikyti mūsų reikalavimų. Jūs nenaudojate tarptautinių įsipareigojimų savokos. Aš manau, kad Rusija turi laikytis taip pat e, tarptautinės atsakomybės. Kalbame ne tik apie tarptautinės pareigas, bet taip pat ir apie tarptautinę atsakomybę. Taigi, e, tokios būtų mano pastabos. Per dėrybas mes, e, žinome, dar parengsime geresnį tekstą, jį patobulinsime ir bendromis pastangomis tengsime kad tekstas taptų kompaktišku, taigi PP frakcija pasirengusi bendradarbiauti suformuluojant e, tokį teksto projektą, kuriam galėtų pritarti parlamentas. Ir kuris atspindėtų mūsų poziciją dėl uh, naujo starimo su Rusija. Reikėtų ginti taip pat ir teisę miegą. Thank you, Chairman. Well, Pone Oiland, ačiū ponė pirmininkė. E, dėkoju už tokią gerą pradžią ir manau, kad tai yra labai geras pasiūlymas labai išsamus, jame yra visi svarbiausi klausimai, kurie turėtų būti minimi palaikant dvišalius santykius su Rusija. Manau, kad labai svarbu čia paminėti, kad Rusija yra ne tik mūsų partnerė, bet ir Europos tarybos narė, ESBO narė ir, pagal, ir ten jos, ji taip pat turi prievalių ir įsipareigojimų prisimtų į ją stojant. Porą pastabų. Nesileisiu per daug detalių. Keletas minčių dėl pilietinės visuomenės. Jūs kalbėjote apie ribojančius teisės aktus dėl pilietinės visuomenės. Tiesa ta, kad dėl to kyla vis daugiau kliūčių laisvai asociacijai ir e, organizacijoms e, Rusijoje pranešėjai Rusijos klausimais e, ir kiti kolegos. Dažnai susinkame su Rusijos pilietinė visuomenė, Rusijos opozicija. Jie galėtų pateikti labai daug pavyzdžių, e, parodančių, kad šioje srityje egzistuoja daug problemų. Ir paskutinė pilietinės visuomenės pažabojimo problema buvo susijusi ne tik su teisės aktu, bet ir su labai stipria propaganda prieš pilietinės visuomenės organizacijas. Jos buvo įvardintos kaip vakarų šnipai. Uh, tai kelia nerimtą, tai kelia tikrai rimtą problemą. Ir man labai sunku suprasti, kaip tokia propaganda ir kokiu tikslu gali būti vykdoma Kremliaus valdžios. Aš taip pat norėčiau labai didelę dalimi sutikti su tuo, ką jūs sakėte apie vizų liberalizavimą, ir apie siūlomą e, bevi, bevizį keliavimą trumpam laikui. Tai būtų labai svarbu ne tik studentams, bet ir verslininkams. Rusija prisijungė prie PPO ir aš manau, kad e, mes kartu su rusais turėtumėm e, kuo glaudžiau bendradarbiauti, kad kuo greičiau būtų uh, E, įgyvendintas veiksmų planas, susitartas tarp Rusijos ir jungtinių tautų. Aš taip sakau dėl to, kad pati matau, jog vis daugiau rusų verslo pasaulio atstovų e, nori perkelti verslą iš Rusijos į Europos Sąjungą kad e, gautų leidimą ten gyventi ir panašiai, ir kad turėtų laisvę steigti verslą ten. Be to, jie bent jau nori turėti galimybę dažnai keliauti į ES šalis. Tokie vizų apribojimai, kokius turime dabar, e, jie yra tam tikra kliūtis. Ir kai aš kalbu apie dvi šalių santykius su pilietinė visuomenė, e, tai turiu galvoje ir Rusijos verslininkus Trečias mano pasisakymo aspektas yra susijęs su korupcija. Čia trumpai yra apie tai paminėta, tačiau aš norėčiau taip pat, kad tai būtų įvertinta ir Rusijos prisijungimo prie PPO kontekste. Žinome bent jau iš savo mm, kolegų pilietinėje visuomenėje, opozicijoje, verslo pasaulyje, kad korupcija E, yra nepaprastai glaužiai susijusi su Kremliaus režimu. Ir mes negalime užmerkti akių prieš tokius reiškinius. Rusijos prisijungimas prie, prie PPO palengvintų korumpuotoms Rusijoms bendrovėms dirb, darbą. Jiems būtų lengviau dirbti su vakarų pasauliu, su Europos Sąjunga. Todėl mano nuomonė mes galėtumėm dar aiškiau pasakyti e, šiame tekste, e, apžvelgdami Rusijos prisijungimą prie PPO ir korupciją, kad e, iš spaudos žinome, kad dar egzistuoja. Kad vis dar egzistuoja daugybė uh, E, nešvarių pinigų kanalų Rusijoje. Tie pinigai patenka ir į mūsų e, valstybės, ten jais yra perkamas Rusijos turtas ir panašiai, turtas Rusija ir panašiai. Aš turiu pareikšti, kad nesame suinteresuoti tuo, kad tokie dalykai tęstusi. Tuo nėra suinteresuoti eiliniai Rusijos žmonės. Ir mes turime tą pareikšti. Taigi tiek aš trumpai norėjau pasisakyti ir labai norėčiau kartu su jumis bendradarbiauti, kartu su šėliniais pranešiais taip pat. Manau, kad galiausiai mes parengsim gerą pranešimą. Das Wort hat jetzt äh, Herr Schulz. Es ist gut, dass wir Puiku, kad mes dabar gavome pranešimo projektą Norėčiau padėkoti pranešėjui ir tikiuosi, kad per dėrybas mums pavyks parengti tekstą. Aš nepritariu, kad yra daroma pažanga santykiuose su Rusija greičiau e, neigiamas dabar, neigiami postumiai stebimi na, partneris, šis partneris nėra patikimas. Užtenka paminėti Sirijos atvejį. Čia mūsų pozicijos kardinaliai skiriasi ir Rusija šiuo metu remia Sirijos prezidentą ir tuo pačiu remia ir žudinės Rusijoje. Taip prisideda prie situacijos Sirijoje. Ta pati galima pasakyti taip pat ir dėl E, konflikto su Iranu, dėl atominio konflikto su Iranu, dėl e, raketų dislokavimo e, Kaliningrado srityje. Šio Rusijos žingsnio aš taip pat negalėčiau įvardinti kaip partnerio žingsnio. Ir tikrai mes negalime grįžti prie šaltojo karo laikų. Kitas dalykas nereikėtų puoselėti vilčių pradėti darybas dėl muitų sąjungos. Dabar mes turime Eurazijos sąjungą, pati savoka nėra teisinga. Rusija, kai, būdama didelė, kelia savo e, reikalavimus ir iš tiesų imasi įvairių gudrybių ir Putinas tengiasi, kad ES pradėtų dėrybą su Euroazija. Jokių būdų negalima leisti, kad taip atsikti ir jei ES e, ves dėrybą su Euroazija, o Rusija to pačiu ves dėrybą su atskiromis valstybėmis narėmis ne, negalima leisti, kad taip atsitiktų. Na, protestai gruodžio mėnesį ir demonstracijos vykusios vėliau, kurių pasakoje buvo pribotos piliečios, piliečių teisės, dūmoje skubos tvarka buvo priimtos ribojim, čia pobūdžio priemonės ribojančios susirinkimų laisvę. Šios penktadienį buvo pirmas svarstymas, šią savaitę antras ir trečias svarstymas, taigi priemamos ribojančios priemonės. Na ir deputatas, kuris pateikė šios pasiūlymus, aiškiai pasakė, kad e, demonstracijos kenkia e, Rusijos įvaizdžiui. Ši organizacija nekarta pateikė prašymus, būtent nevyriausybinės organizacijos nekarta pra, pateikė pranešimus dėl finansavimo. Ir gauna šiandieną paramą iš ES. E, tas pats pasakytina apie interneto įstatymą e, saugumas kontroliuoja žiniasklaidą, ir prisidengiant kova su pornografija imamas, imamas taip pat ribojančių priemonių. Reikėtų pažvelgti į Magnitskio bylos e, pasiekmes. Tos, tie patys metodai taikomi ir šiandieną. Ši byla iki šiol neištirta. Novoje gazieta e, vyriausio redaktoriaus pagrobimas ir jam generalinis prokuroras e, atsiuntė grasinančio pobūdžio e, laišką. Taigi ta pati sistema veikia kaip ir Magnitskio byloje, taikomi tie patys metodas, metodai. Ir manau, kad mūsų e, dialogas turėtų būti grindžiamas pirmiausia tiesa ir tam tikromis vertybėmis. Ir dėja šiandieną e, apie mūsų santykius to pasakyti nebūtų galima. Situacija Rusijoje kita. Danka, Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui Svoboda už pranešimo projektą, kuris iš tiesų pateikė nemažai medžiagos diskusijoms, o taip pat ir apmąstymas, kaip buvo minėta, e, strateginė partnerystė nebus pasiekta e, labai greitai ir kad mums nesiseka siekti pažangos šioje srityje, na ir reikėtų paklausti, kodėl. E, atsakymą į šį klausimą, kodėl galima rasti ir pačiame pranešime, e punkte. Pranešėjas sako, kad deepening and developing its relations with Russia on the basis of common interests and the commitment to uphold universal values and principles. Ich glaube, da stimmen wir. Aš manau, kad šiam tekstui mes visi galėtume pritarti, tačiau kita vertus mes nepakankamai giname savo interesus ir patys nekovojame dėl patikimos partnerysės, kuri būtų orientuota į ateitį. Ir nepakankamai siekiame, kad dvi šaliai santykiai tarp ES ir Rusijos taptų kitokiais. Manau, kad labai svarbu N punkte ir O punkte sakoma, kur būtų galima rasti šiuos bendrus interesus pirmame punkte. Proliferation, counterterrorism, peaceful resolution of conflict, security. Kovas su terorizmu, taikus konfliktų sprendimas, klimato kaita, skurdo mažinimas. Ability, political cooperation and economic development dazu. Und das glaube ich. Manau, kad visa tai paaiškina, kad mes turėtume pateikti rekomendaciją komisijai, tarybai, išorės veiksmų tarnybai dėl šių galimybių, ką tai reiškia dvišaliams santykiams. Manau, kad mums reikėtų toliau dirbti e, ir plėtoti šį pranešimą, aiškiai nurodyti svarbius punktus, tikslus ir pateikti rekomendaciją e, tęsti dėrybas arba dėrybų mandatą. Aš pritariu pranešėjų, iš tiesų Rusijos federacija yra e, partneris ne, ne tik dėl muitų sąjungos. Kita vertus, Rusija, būdama partneriu, turėtų apibriežti savo elgesį dėl muitų sąjungos. nes tik taip taps aišku, kokie bendri interesai e, mus vienyje. Man trūksta čia vieno dalyko, būtent kultūros mokslo, mokslinių tyrimų. Ar tai yra sritis, kurioje mes galėtume įtvirtinti strateginę partnerystę. Teisingai pastebėjo pana Šulc ir taip pat apie tai kalbėjo ir pranešėjas kad reikėtų pateikti kritiką dėl nevyriausybinio organizacijų įstatymo, dėl interneto įstatymo. Tam, kad būtų e, užtikrintos žmogaus teisės Rusijoje ir kad ši žmogaus teisų apsauga būtų skaidri ir aiški ir reikėtų skatinti žmonių pasitikėjimą savo teisės saugos sistemą. Taigi džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti su pranešėju ir manau, kad mums pavyks parengti puikų pranešimą kaip rekomendaciją tarybai ir komisijai. Dėkoju. Galbūt galėtume šiek tiek sutrumpinti pasisakymus. Dvi minutės, ponė Vandere. Na, kągi, pabandysiu, nors iš tiesų planau kalbėti ilgiau. Norėčiau padėkoti pranešėjui. Ponas Svoboda puikiai padirbėjo. Tai tikrai geras pagrindas tolesniam darbui. Noriu uh, na, taip pat išreikšti užuojautą, nes aš girdėjau, kad jūsų pranešimui teikiama kokie 5000 pakeitimų. Aš esu nuomonės rengėja Tarptautinės priekybos komitete ir norėčiau pakalbėti apie tai, ko tikiuosi iš šio pranešimo, gal tai reikš dar daugiau pakeitimų. Mes norime teisiškai sąstančių įsipareigojimų susijusiusių su priekybos sritimi, nes aš žinau, e, kaip, kaip buvo, kokia buvo situacija su žaliavomis. Taip pat dėl prekių padarbinėjimo, intelekt, intelektinės nusavybės teisų apsaugos, tai yra klausimai aktualūs tarptautiniai priekybai. Dar yra neišspręstų klausimų susijusių su energijos tiekimu į Lenkiją, Čekijos Respubliką, Slovakiją, Baltijos valstybės. Ir kadangi man iš tikrųjų yra tik skirtos dvi minutės, turiu kalbėti greitai. Turime taip pat nepamiršti ir skirtingos istorijos istorijos interpretacijos. Ir mm, mums aktualu, kad veiktų nuolatinė istorinių klausimų svarstymų grupė, tai svarbu ir ateičiai. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie vizas. Aš nesu nusiteikusi taip optimistiškai, kaip mano kolegė Ojalund dėl vizų režimo. Manau, kad visų pirma turėtume įvertinti vizų supaprastinimo režimą dabartinį jo būvi ir aš nepalaikau išdėstytos pozicijos. Manau, kad mes turime aiškintis, kas geriausia mums. Aš žinau, ko, pavyzdžiui, kas yra tokia grupė žmonių kaip Rusijos verslininkai. Jiems siūlomas e, vizų vežimas nebūtinai bus naudingas mums. Turėtumėme paprašyti Europos komisijos išsiaiškinti, ištirti, išanalizuoti, ko, ką davė tie, tas vienerius metus galiojęs vizų supaprastino režimas. Ma, mane labai nustebino mano kolegos Šolco išsakyta mintis. Me, me, mes draugė lankėmės Rusijoje, Maskvoje ir aš nekatosiu to, ką jis sakė, bet aš visiškai pritariu jo išsakytiems mintims. Vėlgi, kalbant apie vizas, turime svarstyti galimybę įvesti vizų supaprastinimo režimą visam regionui, ne tik Rusijai, būtų labai neteisinga, nes kartuotume tą patį su Abhazija ir Pietų Osetija, kur Rusija, kuriams Rusija taikė pietų, vizų, supaprastintą vizų režimą, o Gruzijai ne. Taigi, jeigu jau svarstame be vizų režimo įvedimą, turime svarstyti ir šiuos aspektus. Hanis taip pat sakė, kad pranešimas ne, nesudaro tokio pozityvaus įspūdžio, kaip norėtųsi. Tuo baigsiu. Manau, kad turime ob išlikti objektyvus ir vengti dvigubų standartų. Ir Rusijai taikyti tuos pačius standartus kaip Gruzijai arba Azerbaidžianui, nes žmogaus teisų padėties prastėjimas Rusijoje yra e, akivaizdus ir demokratiški Tai, tai bus tik naudinga demokratiniams judėjimams, jie sustiprės nuo to. Ačiū tiek būtų. Ačiū. Noriu padėkoti kolegams už tai, kolegai už tai, kad parengė gerą pagrindą naujai rezoliucijai. Kaip jūs ir sakėte, dabartinė partnerystė vis dar išlieka atvira ir sąlygos strateginiai partnerystėje atsirasti dar nėra įgyvendintos. Manau, kad tai yra mūsų rezoliucijos atspirties taškas. Ir kaip jau buvo sakyta, dėje mm, dar kai kurie dalykai, kai kurie elgesio aspektai primena šaltojo karo epochą. Pirmasis puslapis B punktas, kur konstatuojame, kad Rusija, Rusija ir ES yra tarpusavėje priklausomos politiškai ir ekonomiškai. Man kelia bejonių politiškas aspektas. Mūsų sistemos, politinės sistemos yra kitokios. Būtų, tą žodį galima neteisingai suprasti. Ir būtų lengviau, paprasčiau tiesiog neminėti to žodžio. Kita mintis turėtumėme e, konkrečiau naudoti žodį modernizacija, nes kartojame tai, kas prieš 25 metus buvo vadinama perestroika. Iš esmės tai buvo e, Sovietų sąjungos totalinė ekonominė ir socialinė krizė. O modernizacija, kita vertus, yra labai bendras ir dviprasmis nekonkretus terminas. Jeigu jau jį naudojame, reikėtų į, į jį dėti daugiau turinio, paaiškinti, pristatyti, kaip mes jį suvokiame. Mane drąsina e, kai kurie aspektais, kai kurių sąlygų. E, įtraukimas į šį tekstą, tai, kad mes tikimės konstruktyvių santykių, Pavyzdžiui, kalbama apie PPO taisyklių įgyvendinimą, tai būtų viena iš keliamų sąlygų, toliau saistantis skyrius, saistantis įsipareigojimas, įsipareigojimai energetikos rytyje, e, dialogas žmogaus teisų klausimais, toliau susitarimai, kurie apimtų ir straipsnius dėl žmogaus teisų kriterijai susiję, kriterijų laikymasis. Ir norėčiau pridurti dar porą minčių. Visų pirma, apie vakarų įmonių veiklos sąlygas ir investicijas Rusijoje. Akcentuočiau skaidrumą ir abipusiškumo elementą, nes tai tiesiogiai susiję su korupcija. O dažnai rezultatas yra štai koks. Vakarų įmonės turi prisitaikyti prie situacijos Rusijoje ir, na, užsimti tam tikro masto korupciją. Kita žinia, kurią galėtume nusiųsti, yra paraginti Rusiją gerbti e, savo kaimynų teisės, teisę priimti nepriklausomus sprendimus. Praėjusią savaitę kalbėjome apie Gruziją. Grusija labai aktyviai dalyvauja vertindama kaiminių sprendimus ir vienas silpniausių vietų tikriausiai yra ES nesugebėjimas beveik ketveris metus įtikinti Rusiją įgyvendinti 2008 ES ir Rusijos uh, susitarimą dėl karinių veiksmų užbaigimo Gruzijoje. ES stebėtojai nėra įleidžiami į tas secenistinės teritorijas. Tai, sakyčiau, yra pažeminimas ES. nes nepasitikima mūsų užsienio politikos veiksmingumu. Ačiū. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, sveikinu. Pona Svoboda, žinoma, jo kilmės valstybė Austrija senais laikais prieš e, plėtrą į e, rytus ir vidurio Europą tarnavo kaip pavyzdys iš kurios, valstybės, iš kurios e, Rusija išvedė kariuomenę. Aš kartą prieš keletą metų kalbėjusiu su Rusijos politiku, kai Berluskonis gana kvailai pasisakė apie tai, kad reikia remti ilgalaikę Rusijos narystę Europos Sąjungoje, tiksliau, Rusijos narystę Europos Sąjungoje tolimesnėje perspektyvoje. Aš gana liūdnai vertinu tokį pasisakymą. Tas Rusijos politikas tada man pareiškė, Rusija nestoja į kitų žmonių sąjungas, Rusija kuria savo sąjungas. Manau, kad viskas dabar e, asistoja į savo vietas ir tada suprantame, ką reiškia Ukrainos, Kazakstano ir tų valstybių pastangos įstoti Europos Sąjungą. Turiu pasakyti, kad aš labai žaviuosi Rusijos kultūra, istorija ir jo žmonėmis, tačiau Rusija vis tik tai yra mūsų strateginė partnerė, lygiai taip pat kaip Kinija gali būti strateginė partnerė, remiantis bendrais saugumo ir komerciniais interesais. Junktinių tautų kvartetas dėl Sirijos dabar e, dėl Anono plano, dėl e, brandolinių e, programų Irane, dėl Šiaurės Korejos, dėl Serbijos su prezidentu Nikoličiumi einant pareigas. E, Rusija suvadina čia svarbu vaidmenį, bet mums ES reikia Rusijos dujos. Ir dažnai, kai kalbam apie Pietų Kaukazą ir Centrinę Aziją, suprantame, kad reikia konkuruoti dėl interesų zonų. Aš e, esu įsitikinęs, kad Rusija yra gana dviprasmiškai įsipareigojus ir miglotai įsipareigojus įsiekti žmogaus teisių. Europos taryboje ar ESBO būdama narė, manau, Rusija tik parodo, kad tos organizacijos yra riboto įtakingumo. Aš neturiu jokių iliuzijų. Rusija pasaulį mato per sovietinę perspektyvą, kalbam apie e, niekam nenaudingus žaidimus, e, nekreipiamas dėmesys į jokias pagrindinės vertybės ir nedaug ko yra bendro su vakarais. Bet jeigu mes e, ir tai, e, tai vertiname, vis tiek mes turime suprasti, kad reikia dirbti su Rusija. Mes galime įtraukti straipsnius dėl demokratijos, žmogaus teisų, skaidrumo, teismų ir panašiai, bet visa tai yra tik kosmetinės priemonės. Rusai bent jau taip vertina tos mūsų pasisakymus. Kitose tarptautinėse organizacijose jiems yra sakomas tas pats. Bet esmė yra ta, kad susitarimai yra pasirašomi ir paskui tie visi papildomi straipsneliai yra pamirštami. Nereikia turėti jokių iliuzijų, kad Rusija laikysi žmogaus teisų ir demokratijos reikalavimų keliamų Europos Sąjungoje. Mes e, turim galvoti apie rusus, jiems reikia reikia mūsų, mums reikia jų tarptautinėje arenoje. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pono Svobodos įžanginėme pasisakymė šiandien mes girdėjome daug reikšmingų dalykų. Dėkoju už tai. Bet viena iš tų pastabų buvo esminės reikšmės. Jeigu tikime pažangą, ir savo misiją pagerinti pasaulį, jeigu mes dar tuo tikime, mes negalime paprasčiausiai pabrėžti, kaip kalbėjo podas Svoboda, kad strateginė partnerystė su šiuo partneriu yra reikalinga, mes negalime kalbėti apie kažkokią meilę ar bendras vertybės, jeigu yra valstybė, kuri siekia pabloginti pasaulį E, karinės intervencijos, e, nekaltų teritorijų okupavimas yra siejama su ta valstybė. Ta šalis e, blokuoja pastangas pagerinti pasaulį. Nedaug, bet yra šiame pranešime punktų. Konstatuojamojo dalyje, aštuntoje dalyje, pavyzdžiui, yra minima strateginė partnerystė. Aš norėčiau, kad ji būtų švelniai suformuluota. Reikėtų pasakyti pageidautina strateginė partnerystė. Mes norėtume turėti strateginę partnerystę dėl visų pagrindinių klausimų. Mes e, kalbame apie tai. E, turbūt e, kol kas mes kalbame apie nerealistinius dalykus. Toliau N skliausteliuose. Ten kalbama apie strateginės partnerystės ar pes ir Rusijos skatinimą. Aš pasakyčiau, kad reikėtų skatinti labai pozityvę partnerystę, neklaidingą partnerystę. O kai kalbame apie sričių sąrašą, taikus konfliktų sprendimas, čia negali būti partnerystės. Rusija nėra suinteresuota taikių konfliktų sprendimu Kaukaze ar kur kitur. Taigi, tarptautinė taika turėtų būti mūsų bendras uždavinys su Rusija, bet dėja taip nėra. Ką mes, ko mes galėtume prašyti šiame dokumente? Ir ką dar galėtume rašyti, ko dar nėra įtraukta. Pavyzdžiui, tai galėtų būti ES ir Rusijos susitarimo dėl 2008 metų prieškarinės pozicijos įgyvendinimo. Tas susitarimas buvo pasirašytas, bet jis niekad nebuvo įgyvendintas. Ką reiškia nuosekli ES pozicija dėl kurios gana keistai šiandien ginčiasi mūsų kairieji, e, kai kalba apie Rusijos invaziją į okupuotas teritorijas. Ši problema egzistuoja, mes negalime tylėti. Kalbame apie pasitikėjimo klausimą. Bankininkistės ir investavimo politikos sažiningumas. Iki šiol ir ateityje Ekonominis bendradarbiavimas neturi būti naudojamas kaip politinis ginklas prieš dominavimą ir panašiai. Kol kas mes dar e, turime laiko pakeitimams parengti ir aš tikiuosi, kad daugelis mūsų tai padarysime. Lepa, gospod predsednik. Jaz sem e, kolegu Svobodi hvaležen za soliden e, osnutek. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju pranešėjai ponui Svoboda už solidų pasiūlymą projektą. Prieš du metus aš buvau nusiteikęs optimistiškai, kai mes su, sutarėme su Rusijos partneriais dėl to, kad, kad dėrėsime ne tik dėl techninio modernizavimo, bet dėl visuomenės modernizavimo. Tada mes tikėjomės, kad pavyks išti, pasiekti strateginį sustarimą. Deja, kryptis pasikeitė. Ir šiandieną mūsų nuomonė dėl strateginių klausimų labai skiriasi. Neseniai pažvelgiau į teisės aktus dėl įstatymą, kuris buvo priimtas per pirmą klausimą Dūmoje. šis įstatymas visiškai netitinka mūsų nuomonės apie tai, kaip turėtų veikti laisva visuomenė. Ir jei iš tiesų šio įstatymo tekstas išliks toks, koks yra, e, tai nulems Rusijos visuomenės polarizacija. numatomos griežtos e, sankcijos, bent jau taip nurodyta e, įstatymė, kurį skaičiau. Pritariu kolegai Omnioroitin dėl to, kad šis pranešimas, šis dokumentas turėtų būti kompaktiškas tiesų nereikėtų pranešime pateikti katalogą punktų, kurie nėra svarbus, reikėtų apsiriboti strateginėmis temomis apsiriboti tomis rytimis, kuriuose mes galime siekti strateginės partnerystės ir nenurodyti tų sričių, kuriuose tokios strateginės partnerystės mes negalime pasiekti, pavyzdžiui, žmogaus teisų sritis. Taigi aš esu už konstruktyvų e, darbą ir rimtą darbą. Ačiū. Thank you, Mr. Chairman. Um, I'm just... Ačiū, pirmininkė. Kalbėsiu EIVT vardu, noriu pristatyti, kokiame etape esame rengiant naują susitarimą. Mes norime visą apimančio ambicingo susitarimo pasiekėme pažangos daugelės ryčių vienas rytis, kurioje nepasiekėme pageidaujamos pažangos, yra priekybos ir investicijų skyrius. Jis apima ir susitarimą dėl energetinių klausimų sprendimo. Reikia rimto skyriaus skirto investicijoms ir priekybai, jeigu norime apimti visas santykius su Rusijas rytis. Diskusijose su rusais pastebėjome, kad pirmas svarbus žingsnis uh, priekin žengtas šiandien, nes Rusijos Dūma patvirtino e, įstojimą į PPO. Atsižvelgiant į ES e ir Rusijos priekybinių santykių svarbą, turime nueiti toliau. Rusija šiuo metu teigia, kad daugybė jos kompetencijų yra apriektos muitų sąjungos ir kad ji negali eiti toliau nei įsipareigojimai, kuriuos prisijėmė įstodama į PPO turime dirbti su Rusija ieškodami kelio priekinčiais svarbiais klausimais ir savo partneriams Rusijoje, taip pat ir aukščiausių lygmenių vadovo susitikime esame pareiškę, kad mums sutiktas įgaliojimas e, tarti su Rusija, o ne su Muitų sąjunga. Taigi tikimės padaryti pažangos ir, ir užbaigti to susitarimo rengimą. Norėčiau akcentuoti ir žmogaus teisų svarbą bei pilietinės visuomenės svarbą mūsų dvišaliuose santykiuose. Turėjome galimybę aptarti tai šiandien šiame parlamente su Rusijos parlamentarų grupe. Mus neramina tai, kad erdvės pilietiniai visuomeniai lieka vis mažiau, pasirodant vis naujiems įstatymams, kurie buvo neseniai patvirtinti arba kurie bus netrukus priimti, ypač nevyriausybinio organizacijų įstatymas, kuris buvo čia minėtas. Noriu informuoti, kad vyriausiai galiotinė išreiškė savo susirūpinimą, padarė pareiškimų ir dėl tų įstatymų, taip pat yra išsakosi savo nuomonę dėl NVO įstatymo. Mes kalbėjomės apie tai su vyriausybės ir su Dumos atstovais, išsakėme, kokias problemas išvelgėme tuo atveju, jeigu tie įstatymai būtų įgyvendinti. Tuo ir baigčiau. Danke, ich versuche es kurz zu machen. Jūs suteikime žodį tuomet ponui Svobodai dar kartą. Pasistengsiu trumpai. Pasistengsiu trumpai sudarysime naują sustarimą su Rusija, turi būti pasiekta pridėtinė vertė. Nereikia manyti, kad mes siekime sutarimo be kokiomis aplinkybėmis, tačiau jei bus susitarta, turi būti pridėtinė vertė. Turiu pasakyti, kad šiandieną nėra sąlygų e, pasiekti strateginės, parte, strateginės partnerystės. Mes uh, siekiame strateginės partnerystės, tačiau šiandieną yra nevykta daugelis sąlygų ir, ir manau, kad tai reikia paminėti dėl asociacijos susitarimo. Čia klaida, kolega tai teisingai nurodė, pakeisime tai tekste, tiesiog yra korektūros e, klaida. Na, Ponas Šuls pastebėjimai, na dabar jau nėra salė, kiti kolegos taip pat teisingai nurodė, kad mes e, vykdome dėrybą su Rusija, ne su muitų sąjunga ir tai teisingai atkreipė dėmesį išorės veiksmų tarnyba. Vizų dėl vizų režimo aiški mūsų pozicija. E, Reikia vesti dėrybą su Ukraina ir Gruzija, baigti šias dėrybas, reikėtų kuo greičiau rasti sprendimą dėl Gruzijos. Politinė nepriklausomybė, sutinku, dėl B punkto reikėtų aiškiau nurodyti Mes vykstom, vystome, vykdome ekonominį bendradarbiavimą, tačiau formuluotę galime patobulinti dėl modernizavimo žinoma, modernizavimas neapima vien e, ekonominio aspekto, jo reikšmė daug platesnė. Vėlgi reiks rasti naują formuluotę. Dėl kaimynų teisės e, priimti nepriklausomus sprendimus, e, tai svarbus aspektas. Žinoma, mes siekiame bendradarbiauti su Rusija ir kaimynais. Ir svarbu, kad kaimynai to taip pat norėtų. Dėkoju už diskusiją. Lauksime pakeitimų. Kalbėsiu su šešėlinė pranešėja. Turiu pasakyti, kad žmogaus teisių klausimas, nevyriausybinių organizacijų klausimas. Labai svarbus jie bus svarstomi, jei šioje srityje nebus pasiekta e, pažangos, ne dėl investicijų aš jų net nenoriu minėti, taigi jei nebus pasiekta pažangos šioje srityje, toks sustarimas bus nepriimtinas Europos parlamentui. Ir iš tiesų mes negalime sudaryti e, pageidavimo sąrašą. Reikia nubraukti raudoną liniją tam, kad dėrybininkai žinoti, kokios yra sąlygos, kokios sąlygos turi būti įvyktos, kad apskritai mes pritartume tokiam sustarimui. Mes iš pat pradžių pranešime turime nurodyti tokius aiškius kriterijus kriterijus dėrybininkams, e, kurie aiškiai žinotų mūsų nuomonę ir mūsų poziciją. Mes nekalbame apie rekomendaciją, nekalbame apie nuomonę, o kalbame apie aiškių sąlygų kriterijų nustatymą, kad būtų sudarytas toks sustarimas. Žinoma, mes siekiame susitarimo, tačiau siekiame ne bet kokio. Jei jis nebus geras, tada geriau nereikia jokio. Tiek, ačiū. Pirmininkas kalba apie mikrofoną. Pateikimų pateikimo terminas e, rugsėjo 5 diena. Dėl pakeitimų galite galvoti visą vasarą, turime pakankamai laiko. Balsuosime spalio 11 dieną. Taigi, pereikime prie 22 darbo tvarkės punktų dėl rekomendacijos tarybai Magnitskio bylos atveju. Oilat. Aš įsivaizduoju, kad mes visi dabar jau apšilome kalbėdami apie Rusijos klausimą ir aš norėčiau dabar tik tęsti. Labai gerai, kad šios dvi rezoliucijas aptariamos kartu šiandien. Manau, kad reikėtų šį dokumentą nevertinti iš labai siauros perspektyvos. Aš sakyčiau, kad šis dokumentas turėtų būti vertinamas platesnėme kontekste iš ES pusės. Mano nuomonė jame yra labai duodamas aiškus signalas mūsų partneriams Rusijoje. Nenorime, kad ES teritorijoje vyktų Europos, e, pinigų plovimas, mums nereikia ES korumpuotų pinigų, kad jie būtų investuojami nekilnojame turtą ar kitokį turtą. Mes nenorime žmonių, kurie pažeidinėja žmonių gaus teisės, žudo žmonės, e, Rusijos teismuose, mes nenorime, kad jie atvažiuotų ES teritoriją. Bet aš norėčiau labai trumpai sugrįžti e, į praeitį ir prisiminti, kad 2010 metais Europos parlamentas balsavo už metinę žmogaus teisų ataskaitą. Jau tada buvo parengtas Magnitskio sąrašas, įėjo 60, į kurį įėjo 60 žmonių kaltinamų jo mirtimi e, sulaikymo vietoje. E, Mes turėjome dokumentais pagristus įrodymus. Balsavome už šią rezoliuciją ir paprašėme, kad taryba pradėtų diskusijas ir įgyvendintų vizų sankcijas tiems 60 žmonių. Deja, taip tuo metu neatsitiko, bet e, pastaruoju metu e, mes visi tapome liudininkais, kaip korupcija Rusijos federacijoje nesumažėjo, bet priešingai žmogaus teisų pažeidimai irgi nesumažėjo, bet priešingai padidėjo. Taigi tai yra labai aiški problema. O konkrečiai kalbant apie Sergejos Magnitskio šeimą, jos e, motinos e, ir jo našlės persekiojimą, turime nepamiršti, kad tai tęsiasi. Todėl dabar pats laikas šį klausimą dar kartą iškelti ir pasiūlyti tarybai, kad ji pradėtų diskusiją apie vizų sankcijų pritaikymą tiems žmonėms, kurie yra kaltinami jo mirtimi. Ir o dabar matome, kad tie žmonės Rusijos federacijoje sulaukia apdovanojimų ar medalių. E, jie turėtų turėti labai aiškę e, Rusijos, atsiprašau, ES poziciją ir jiems turėtų būti uh, E, e, uždrausta naudotis turtu ES teritorijoje. Šiaip taip pat šiame projekte yra siūloma, kad taryba pabrėžtų, jog žmogaus teisų pažeidimai Rusijoje yra nepaprastai didelio masto. Turėtume taip pat būti pasirengę pagal nepriklausomus šaltinius, įvesti tam tikras baudžiamasias priemonės žmonėms, kurie Rusijoje yra kaltinami žmogaus teisų pažeidimais. Dar vienas aspektas Manau, kad reikėtų nuvertinti to fakto, kad Junktinių Amerikos valstijų kongrese jau buvo balsuota dėl Magnitskio įstatymo ir e, abiejų rūmų užsienio reikalų komitete. Dabar e, tas klausimas bus svarstomas plenarinėme posėdėje ir Jacksono Menikių pakeitimas bus pakeistas Magnitskio įstatymu. Jeigu tai pasitiks, Pavyzdžiui, kai kalbame apie tokių žmonių turto užšaldimą JAV bankuose, tai akivaizdžiai suprasime, kad ir ES teritorijoje esantis bankai e, priklausantis Junktinėms Amerikoms valstijoms turės pritaikyti tokias pat sankcijas ir turės užšaldyti tų žmonių turtą. Prieš dvi savaitės aš pati lankiausi Vašingtonė, ten buvo susitikimas su kolegomis senate, kurie ir demokratus, ir respublikonus atstovavo. Ir galiu pasakyti, kad diskusija buvo labai plati. Aptarėme partnerystę su Rusijos federacija, mūsų bendras vertybės ir bendras susirūpinimą keliančias problemas. Mes esame transatlantiniai partneriai ir Junktinės Amerikos valstijos turi uh, E, taip pat veikti Rusijos federacijos atžvilgių. Mesgi norime pagerinti santykius su Rusijos federacija, kaip ir jie. Aš e, lauksiu dabar diskusijos su jumis. Manau, kad mes turėtume toliau stengtis įgyvendinti šį e, pranešimą projektą iki rugsėjo mėnesio, o kita diskusija dar įvyks per AFE susitikimą rugsėjo mėnesį, aš tikiuosi. Ačiū. Gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. El señor Protasevich, que es el ponente en la sombra. Ačiū, pirmininką, kalbėsiu trumpai. Ponas Protasievič yra šešėlinis pranešėjas mūsų frakcijoje. Jis paprašė, kad aš kalbėčiau jo vardu. Ir pas, jis nori pranešti, kad jis palaiko e, šį rezoliucijos projekto tekstą. Jis e, išsakė savo nuomonę apie tai vakar. Norėtume informuoti pranešėją, kad mes iš principo pritarėme jos teksto E, pasirinktai linijai ir ten esančias mintims, bet galbūt vertėtų pasvarsyti keletą papildymų tekste. Visų pirma, pirmoji pastraipa. Būtų naudinga čia įrašyti, kur yra žodžiai tragiškas atvejis. E, turime paminėti, kalbėti apie tai, kad visi atsakingi turėtų būti pastraukti atsakomybėn ir reikėtų paraginti Rusijos valdžią imtis reformuoti savo teismų sistemą. Šešėlinis pranešėjas mūsų uh, abejoja dėl žodžių introducing restrictive measures um, against offenders. Tai, tas, ta, ta formuluotė angliškai nėra aiški, norėtumėme, kad būtų pasirinktas tikslesnis uh, variantas. Kalbant apie Rusiją, dabar kalbam apie tai, kad reikėtų uh, įvesti tam tikrų sąlygų, e, kalbant apie žmogaus teisės ir pagrindinės teisės santykiuose su Rusija. Ta sąsą jau berots įvedė ponas Svoboda ir būtų naudinga tokias pat sąsajas įvesti ir šiame tekste. Ir šiek tiek labiau tai užakcentuoti. Rekomendacija, ši rekomendacija tarybai yra logiška, bet galbūt reikėtų viską suformuoluoti kitaip. Uh, E, antrąjį punktą sukeisčiau su pirmuoju. Aš daugiau nekalbėsiu pirmininkė, bet pono Protasevičiaus vardu norėjau išsakyti, perduoti šias mintis apie tekstą, kurį iš principo mes palaikome ir visa frakcija palaiko. Ačiū. Ponas Šolcas. Ja, dank an Kristina. Dėkuoju Kristinai Oiland už šią, šį puikų rekomendacijos tekstą imtis veiksmų dėl Magnitskio byloje dalyvavusių asmenų, dėl visų uždavimo apribojimų. Ne, toks reikalavimas jau buvo pateiktas, nieko neįvyko. Ir ne tik JAV parlamentas kelia tokius reikalavimus taip pat ir valst... ES valstybių parlamentai. Magnitskio e, byla yra aiškus e, pavyzdys, į kokius pavojus patenka žmonės, kurie e, tyria korupcijos bylas. Ir ši byla atskleidžia šioje valstybėje taikomus sistemas ir metodus. Tai rodo ir kitos e, bylos. Ir žurnalisto Sokolov e, byla, Novoje gazeta vyriausio redaktorius byla. E, jis buvo pagroptas ir pagroptas nuvežtas į mišką ir pats generalinis prokuroras jam grasina. Tai iš tiesų neįtikėtina situacija ir Sergijos Magnitskio atveju šios priemonės buvo dar drastiškesnės, šis asmo buvo nužudytas ir mes e, reikalavome Rusijos ištirti šias bylas. Žmogaus teisų taryba pateikė tokius reikalavimus ir patraukti baudžiamojo atsakomybę tuos asmenys, kurie kalti dėl Magnitskio mirties. Ir netgi Magnitskiui po mirties buvo pateikti kaltinimai, nepagristi kaltinimai ir manau, kad dabar reikia imtis tikrai galutinių priemonių dėl šios bylos ir joje dalyvavusių asmenų. Dėkoju. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai už iniciatyvą, kuri pasirodo tikrai tinkamu laiku. Pats laikas atėjo kažką daryti. Ir kaip buvo pasakyta, per pastaruosius du metus žmogaus teisų pažeidimų rimtumas išaugo, taip pat išaugo ir korupcijos mastas. Turime imtis Magnitskio atvejo, nes jis uh, yra e, papildytas, įrodytas įvairiausiais dokumentais, tačiau yra nemažai ir kitų atvejų. Tai yra menkiausias politinis dalykas, kurį galime nuveikti, kuris nusiųstų pozityvę žinę. Gal tai būtų ženklas Rusijos administracijai reformuoti savo teismų sistemą ir siekti daugiau skaidrumo. Tai būtų e, teisingas kriterijų įvedimas, sąlygų kelimas mūsų santykiuose ir aš tikiuosi. Ir jeigu mums pavyktų, tai jeigu ir Amerikos kongresas mus palaikytų, manau, kad mes turėtume galimybę daryti įtaką teigiamą kryptimi kreipti uh, Rusijos administracijos elgesį. Ačiū pirmininkas, sako ponas Tenakas. Aš noriu pat, taip pat padėkoti poniai Oiland už šią iniciatyvą. Pradžioje vertinau skeptiškai, abejojau, ar tai bus būtina ar veiksminga, bet dabar aš tikrai pakeičiau nuomonę. Tam tikrą prasme mes niekada to nedarėme, tai pirmas kartas, kuomet parlamentas nes parlamento teisinės kompetencijos, kalbant apie, čia kalbame apie trečiųjų valstybių piliečius, tačiau šis pasiūlymas rezoliucijai yra labai didelės simbolinės vertės. Tai yra tarsi e, lakmuso papirėlio testas, kuris atskleis, ar mums pavyks nusiųsti žinę, savo žinę Rusijai, ar, ar ta žinia pasieks Rusiją kaip ir kitais atvejais, kuomet mes tikimės visiško palaikymo žmogaus teisų ir pagrindinių laisvų atvejais. Ir ypač Rusijos atveju, kuri yra Europos tarybos ir ESBO narė. Galima buvo tikėtis, kad jau tose organizacijose egzistuoja procedūros mechanizmai, kurių pagalba galima koreguoti teismų sistemas jos valstybėse narėse, tačiau taip neįvyko. Ir noriu paminėti vieną savo apygardos rinkėją, kuris rankėsi daug kartų šiame parlamente ir bandė atkreipti Europos ir Šiaurės Amerikos parlam, parlamentų narių dėmesį į, į, į šį atvejį, būtent Magnitskio atvejo e, neteisybę. Amerikos kongresą bandė bandė Amerikos kongrese atkreipti dėmesį tai ir dabar teikiama nesaistanti, kongreso nesaistanti rezoliucija, bet žinoma, tai svarbu, nes tai reiškia tam tikras teisinės pasiekmes Rusijos piliečiams, jie galės e, protestuoti dėl visų šių dalykų. E, manau, kad kaip politinė rezoliucija ji yra tikrai naudinga ir aš tikiuosi, kad ji susilauks visokiojopos paramos kitose frakcijose bei balsuojant plenarnėme posėdėje. Ir jeigu ji nepasusilauks visapusio palaikymo, tuomet e, viskas nueis netinkama kryptimi. Ir galbūt Kremlius pirmą kartą vietoj to, kad ignoruotų mus, suklus kai Medvedevas buvo prezidentu, buvo ženklų, kad tas ta byla bus peržiūrėta. Vėlgi dabar tarsi atrodo, kad tai bus daroma Putinui tapus prezidentu, tačiau kol kas jo to asmens šeimos nariai apie tai žinių nesulaukė. Um, ES, e that, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš komisijos vardu galiu pasakyti, kad mes irgi pasiekėme nemažai pažangos, nagrinėdami Sergijos Magnitskio bylą. Uh, ES ir toliau šį klausimą įtraukia darbo tvarkę su Rusija visose formuose, skaitant ir aukščiausią lygį. Mes e, e, matėme, kaip e, prezidentas pirmininkas Rombojus parašė neseniai laišką Rusijai prieš paskutinį susitikimą aukščiausių lygių ir jis pabrėžė Magnitskio atvejį, sakė, kad ši byla tampa teisinės valstybės ir Rusijos federacijos tradicijų simboliu. Jis paragino Rusijos prezidentą užbaigti tyrimą šioje byloje Taip pat jis iškėlė klausimą dėl pomirtinio tyrimo ir Sergejaus Magnetskio e, šeimos likimo. Mes ir toliau kalbėsime apie šį atvejį ir paraginsime Rusiją užbaigti E, šios bylos nagrinėjimą ir patraukti baudžiamojo atsakomybėn kaltuosius. Norėčiau baigdamas pasakyti, kad kitą kartą, kai bus konsultuojamasi su e, Rusija žmogaus teisų klausimais, susikimas vyks čia Briuselėje. Dėl sankcijų noriu tik pasakyti, kad žinoma, e, tai yra užsienio santykių galutinis tikslas ir tai Atsiprašau, galutinė priemonė ir sankcijas mes pritaikome tik tai, kai nėra įmanoma nieko kito daugiau padaryti. Ačiū pirmininkai. Äh, Dabar dėl terminų pakeitimų. Pakeitimo terminas iki rūpiučio 29 e, dienos, o 10 rugsėjo balsuosime. Herzlichen Dank. Wir haben die. Dėko. Da, dar mums liko trys punktai ir norėčiau pasiūlyti kuo trumpiau tai daryti, per 15 minučių apsvarstyti e, ES ir Kolumbijos bei Perų prekybos susitarimą ir taip pat susitarimą su Centrinė Amerikos asociacija tam, kad galėtume taip pat išklausyti e, naujai paskirtą ES delegacijos Alžyrę vadovą. Ar sutinkate su mano pasiūlymu, Salafranka, jums žodis? Gracias, señor presidente. Eh, en fin, yo me gustaría que pudiésemos. Dėkoju, pirmininkė būtų puiku, jei mes galėtume skirti daugiau dėmesio ir galėtume išsamei diskutuoti. Čia mes kalbame apie panašia, panašias problemas ir panašius tikslus. Kalbame apie šio komiteto e, kompetencijų sąrašą apie asociaciją ir, dėl, sus, ir susitarimą. Taip pat, kadangi tai liečia ir INTA komitetą, jis pateiks savo nuomonę. Na, reikėtų pažvelgti į istorinę perspektyvą. Vyko ministrų dialogas tarp ES ir atitinkamų valstybių. Ministrų dialogas bus pakeistas e, dabartinė sistema, tai jau ketvirtas susitarimas. Pirmoji, pirmoji karta tai buvo e, pagalbos e, sustarimai, po to ekonominis sustar, sustarimas, trečias sustarimas dėl demokratijos išlygų, Ir po to ES susitarimas su trečiosiomis valstybėmis, e, dabar jau ketvirtos kartos susitarimas, kur kalbame apie abipusius mainus. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad šis susitarimas norėtų nugalėti vienpusišką, vienašališką sistemą ir pirmiausia, dėlis dėmesys skiriamas kovai su narkotikais ir sudaryti sąlygas šio regiono produktams patekti į ES rinką ir numatyti pastoves stabilias sąlygas, kadangi ankstesnio sutarimo atveju buvo sunku prognozuoti. Dėl Centrinės Amerikos valstybių Kolumbijos ir Peru dabar šios valstybės, taip sakant, peržengė į brandos etapą. Visi komiteto nariai puikiai žino, kad dėrybos dėl šių susitarimų baigėsi 2010 m. gegužės mėnesį. Nuo to laiko praėjo du metai. Ir niekas neįvyko. Taigi reikėtų mūsų procedūroms suteikti daugiau veiksmingumo, ne tiek Europos parlamente, kiek visoje Europos Sąjungoje. Gerbiamas pirmininkė, manau, reikėtų pateikti savo nuomonę. Ir pritarimo procedūra parlamentas negali daug ko, daug ko pasiekti, pakeisti. Tačiau mes galėtume pasistengti užmėgsti dialogą, taip pat dialogą su šešėliniais pranešėjais iš įvairių e, frakcijų ir parengti kuo geresnį tekstą. Aš dėkoju pranešėjų už e, pateiktą nuomonę. Ir norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė yra iš esmės teigiama, tai jūs žinote, jie atsižvelgiama į šių valstybių ypatumus, numatyti tam tikri terminai. Ir šis susitarimas bus naudingas tiek mūsų partneriams, tiek ES piliečiams. Taigi, pirmininkė, kaip minėjau, mano nuomonė yra teigiama ir manyčiau, kad Europos parlamentas turėtų pritarti šiems sustarimams ir tęsti darbą. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu šešėlinių pranešėjų iš socialistų frakcijos pono Biols vardu. Šiandien jis negalėjo atvykti, nes darbo tvarkė buvo sukeisti klausimai ir jis pats asmeniškai negalėjo teikti. Pirmiausia, E, procedūriniai klausimai. Atrodo, kad yra šiek tiek neaišku, kokia procedūra yra taikoma šiam pranešimui priimti parlamente. AFET komitetas turėjo parengti rezoliuciją, o ne projektą, netarpinį pranešimą. Taip buvo nuspręsta pirmininkų sueigoje. Tarpinis pranešimas turėjo nustatyti sąlygas ir rekomendacijas, pagal kurias būtų įgyvendinama tarptautinis susitarimas. Antras dalykas atrodo, kad susikirto AFET rinte komitetų interesai šio dosijai. Čia aš kalbu apie Centrinės Amerikos susitarimą. Rezoliucija ir rezoliucijos rengimo procedūra e, turėjo e, būti e, realizuota AFET komitete. Bet čia buvo šiek tiek paminėta tarptautinė priekyba, paskui e, E, apie tai buvo kalbėta tarptautinėme pranešime, tarptarpinėme pranešime, todėl iškilo problema. Ponas Obėls nori paremti šį tekstą, nes jis yra gera dirba susitarimui tarp ES ir Činės Amerikos patvirtinti. Tai yra regioninis susitarimas, jį ES galės pasidaryti su regionu, šį kartą su Šiaurės Ameriką. Čia taip pat yra ir skirsnis, kuriame kalbama apie politinį dialogą, apie pagarbą žmogaus ir pagrindiniams žmogaus teisėms. Mes norėtume iš jūsų pusės daugiau lankstumo, kaip kad būdavo ankstesnėse diskusijose, pirmininkė. Aš sutinku tik tada, kai turim laiko. Šį kartą laiko mes visai neturime. Aš jums sakiau dvi minutės ir viskas. Dar 50 sekundžių noriu. Okay, Kadangi šis susitarimas yra skirtas socialinės sanglaudos tikslams pasiekti ir ekonominės pažagos tikslams pasiekti. Manau, kad būtų labai gerai, jeigu mes jį priimtume, ponas Obels patenks daug pakeitimų susijusių su pagarba žmogaus teisėms ir demokratijai. Ir taip pat bus galvojama, kaip panaikinti disbalansą tarp regionų ir atskirų bendruomenių. Taip pat labai svarbu skatinti dialogą su pilietinė visuomenė. Kada tik įmanoma, turėtume stengtis atidėti pakeitimų pateikimo terminą. Ačiū. Dėl procedūrinės pusės turėtumėm išlaikyti terminus, to, kokie yra nustatyti dabar. Mes norim, kad procesas vyktų greičiau, o ne lėčiau. Aš galiu pasakyti, kad aš susitikau su Aldė delegacija į, į ryšiam su Kolumbija prieš dvi savaitės. E, mano kolegos ten buvo ir mano išvados priešingai negu Salafrankos e, pranešime e, būtų tokios. Viskas juda į priekį. Jeigu palygintumėm, kas buvo prieš tris mėnesius, dabar yra geriau. Pažvelkime į žmogaus teisės. Jų yra laikomasi labiau. Kova su nusikalstamumu, su narkomanija. Visa tai egzistuoja. Pažvelkite į tarptautinės teisės organizacijas. Ji taip pat e, pozityviai vertina pokyčius tose šalise, taigi tas valstybės plėtojasi tvariai. Taigi, ką mes galime padaryti? Aš manau, kad galime. E, E, sekti Salafrankos nuomonę, pateikti ją inta komitetui, vėliau teikti plenarinę posėdžią ir būtų labai protinga ją patvirtinti. Pone Lunaček. Caso voy a hablar en castellano también. Yo. Um... Ah, Eso hispaniškai. Kalbant apie kitas frakcijas, noriu pasakyti, kad mūsų frakcijas nuomonė ir analizė skiriasi nuo kitų frakcijų patiktos analizės. Manome, kad žmogaus teisų padėtis prastėja Peru ir Kolumbijoje. Ten yra problemų šioje srityje, kaip ir kitose Centrinės Amerikos šalyse. Todėl nemanome, kad būtų geras sprendimas šiame kontekste siekti pažangos. Šių, dėl šių susidarimo noriu paminėti du atvejus. Uh, Vienas iš jų yra ypač gerai žinomas Europos parlamentui, tai yra slaptųjų tarnybų klausimas Kolumbijoje. Belgija papra, jau metus prašo, kad tas atvejs būtų ištirtas, tačiau niekas nevyksta. Ir netgi įsikišo Europos parlamento žmogaus teisų pakomitetis. Nemanau, kad parlamentas pa, kažkaip pa, pagerins situaciją, nes tas klausimas dar neišspręstas. Kitas su Centrinė Amerika susijęs kla, dalykas. Turiu nedaug laiko, bet šiame susitarimu su šiuo susitarimu siūloma liberalizuoti finansinių paslaugų sektorių, bet Panama yra lengvatinių mokesčių erdvė. Ar ES turėtų atverti vartus šitokioms tendencijoms? Mes ir taip turime pakankamai problemų. Būtent dėl šių priežasčių mano, mano frakcija negali pritarti šiems pritar, susitarimams, nors reikia tik pritarimo. Galbūt reiktų skirti tam daugiau laiko, mes galėtume panagrinėti rugsėjo mėnesį. Dar kartą šį klausimą prisimintume, nes ponas Lafranka rengė pranešimą. Ačiū. Mano frakcija visiškai palaiko APP ir Salafrankos nuomonę. Mes palaikome abi rezoliucijas, abu susitarimus. Manome, kad tai aktualu Vidurio Amerikai. Prieš keletą mėnesių lankiausi Panamoje ir nustebau, kad ten nėra ES delegacijos, nes tai yra svarbus ekonominis ir prekybos centras, paraginsiu EIVT ten atidaryti misiją, galbūt uždarant dabar veikiančią misiją vienoje iš skurdesnių valstybių, nes tai yra svarbu. Peru ir Kolumbija mes palaikome e, susitarimus, tačiau daug ypač kairiųjų parlamente nenori, kad būtų sudaryti susitarimai su Kolumbija. E, iš tikrųjų, jų argumentai yra dešimčia metų pasenę. Kolumbija yra labai, labai pažengė žmogaus teisų ir demokratijos rytie per pastarąjį dešimtmetį. Laisvi ir sąžiningi rinkimai atsiprašau, sąžininga reguliuojama prekyba, tarptautinė prekyba būtų tikrai naudingas dalykas. Čilė tuo tarpu žengė de, dešimtį metų atgal, todėl prita, raginčiau palaikyti Salafrankos rekomendaciją ir pritarti š, šiems susitarimams. E, siūlyčiau paraginti EIVT e, reaguoti sparčiai. Žodis ponui Maieriui. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Salafrankai už parengtus pranešimus. Jūs žino mano frakcijos nuomonę ir dėl Kolumbijos bei Perų susitarimo. Ir dėl kitos turimo mes esame prieš šiuos du susitarimus, ypač Kolumbijos atveju ir taip pat ir per uždalies dėl jų elgesio žmogaus teisų klausimais. Laisva priekyba, kaip ji numatyta šiame susitarime, neatsižvelgia į visus aktualius aspektus, ne, tai ji nenum, nenumatomas. Nenumatoma subalansuota, sąžininga prekyba, dabar yra, kri, išgyvename krizę, to reiktų nepamiršti. O vertinant asociacijos susitarimą, ankstesnėme Tai aš esu rengęs pranešimą anksčiau šiuo klausimu ir ponas Salafranka tai žino. Ir jis taip pat žino, kokius argumentus aš pateikiau tuo metu. Dauguma į daugumą argumentų buvo atsižvelgta. Aš kalbėjau ir apie Vidurio Amerikos pažeidžiamumą, socialinius, ekonominius ir demografinius argumentus, taip pat apie pilietinės visuomenės dalyvavimo svarbą. Reikalingi mechanizmai, kurie veiktų ir kurie užtikrintų, kad žmogaus teisų e, nuostatos būtų praktiškai e, įgyvendinamos prireikus. Galime prisiminti ir e, E, tų valstybių elgesi socialinėje aplinkosaugos, ekonominėje srityje. Mes rengėme susilaikyti balsuojant, jei pavyks, bet mes teiksime pakeitimus šiais esminiais klausimais. Ačiū pirmininkė eh, solamente para decir que es un poco paradójico que se acuse a Colombia de falta de avances. Man keista atrodo, kad Kolumbija yra kaltinama, kad nesiekia pažangos žmogaus teisų klausimais, kai kitose Latino Amerikos valstybėse padėtis žymiai blogesnė. Uh, yra valstybių, kurios net nepradėjo siekti pažangos žmogaus teisų klausimais, neįvardinsiu šalių, bet jos yra Lotynų ir Centrinėje Amerikoje ir kitur. Aš noriu tik paminėti, kad mes patys čia siekėme, padarėme pažangos. Junktinės Amerikos valstijos kartu su Obamos administracija, kurie protekcionistinė, neturėjo problemų pasirašyti susitarimą su Kolumbija. To turim nepamiršti. O dėl to, ką sakė ponas Tanukas, labai svarbu, kad ši valstybė, kuri dabar E, plečia kanalą ir panašiai e, susilauktų mūsų paramos. Labai ačiū, ponė Salafrank. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems kolegoms už komentarus. apie pranešimus, kuriuos aš dabar jums pristačiau. Dėl turinio, gerbiamas pirmininkė, kaip jau buvo pasakyta, yra pasiekta nemažai pažangos dėl žmogaus teisų. Mes neturėtume e, pasiduoti, turime laikyti savo pozicijos. Mes atstovame ES interesus, bet turime leisti Latino Amerikos atstovams atstovauti jų žmonių interesus pagal visas teisinės nuostatas. O dėl tarptautinių dėrybų, kurios jau yra vykusios to klausimu. Turėjome piliečių atstovų ir esame apie tos susirimus kalbėję. Viskas, e, tie žmonės yra labai palankiai nusiteikę dėl šių sustarimų, tą pasakyčiau ir apie Latino Amerikos žmonės, ir apie mūsų 27 valstybės narės. Aš nesuprantu, kodėl yra problemų kai kuriuose valstybėse narėse. Yra, už, ir, yra pliusų ir minusų susijusių laisvos prekybos sudartimis. Tačiau aš manau, kad reikėtų sutelkti dėmesį į pliusus. Pažvelkime į tai, kokios patirties yra pasiektas su Meksika ir Čili, kokios asociacijos sutartys su jomis yra pasirašytos ir kaip jos įgyvendamos. Pozityvus rezultatai yra akivaizdus, padidėjo BVP, padidėjo uh, tų sustarimų atnešama nauda. Todėl, ponė pirmininkė, ir mes turime nepamiršti tų šalutinių padarinių. Ponas Mairis susilaikė, kai kalbėjome apie politinį dialogą ir bendradarbiavimą. Aš girdėjau kitus parlamentarus kalbant apie žmogaus teisų padėti kitaip negu aš kalbėjau, bet žmogaus teisės yra susijęs su abipusiais straipsniais. Mes dabar kalbame apie sustarimą su tomis šalimis, bet tai nereiškia, kad uh, Tos valstybės turi baigti dirbti žmogaus teisų klausimais. Priešingai, žmogaus teisų straipsnis gali leisti užmėgsti konstruktyvų dialogą tą temą. Pirmininkė, aš noriu labai aiškiai pasakyti, kad šis klausimas labai svarbus man. Visi esame gavę tekstus, laikomės terminų e, tekstai parengti visomis kalbomis, Birželio 27 dieną jau gavome juos išversus. Dabar kalendorius yra šiek tiek ankštas, nes mes turime e, pagrindiniam komitetui tai nusiųsti pačiu laiku. Taigi turime laikytis tvarkaraščio taip, kaip yra nuspręsta, tai yra rūpiučio 11 diena pakeitimams pateikti. Ir aš tikiuosi, kad parlamentarai supranta, kad kiti komitetai e, turi daug e, savų interesų šiame pranešme, bet dabar mes turime atsižvelgti mūsų komiteto parlamentarų mintis. Seen... Ar matėte tvarkaraštį pakeitimams pateikti? Balsavimas AFET komitete įvyks irgi nustatytąją datą, kaip ir sakė panas prašėjas, baigiu šį klausimą. Dabar pereiname prie naujojo ambasadoriaus Alžyre, ponas Skolil.